Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hat ja gesagt, dass wir. Labas rytas. Buvo sakyta, kad pradedame laiku. Taip ir padarysim. Šeštas darbo tvarkės klausimas yra balsavimas. Tikiuosi, kad visi turite balsavimo korteles. Norėčiau, kad įdėtumėte savo balsavimo korteles į mašinas. Dabar e, pranešimas dėl elektromagnetinių laukų. Pradedame nuo kompromisinio pakeitimo C1. Kas už, pakelkite rankas. Kas prieš. Kas susilaikė. C1 priimtas. Toliau kompromisinis pakeitimas numeris 2. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Priimta. C3. Kas už, kas prieš, kas susilaikė. Visi trys kompromisiniai pakeitimai yra patvirtinti. Toliau. Penktas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. 44. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmestas. 45 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimtas. Septintas pakeitimas. Kas prieš, kas susilaikė, priimtas. Penkisdešimtas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimtas. Periname dabar prie 54, kas už. Pakelkite rankas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Penkiasdešimt penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 56 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 57 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar pereikime prie 61 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Pereikime į kitą puslapį. 63 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 64 pakeitimas, kas už, kas prieš, atmestas. 65, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. O dabar pereikime prie 71 pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pakeitimas patvirtintas. Toliau 75, kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas susilaiko. Patvirtintas pakeitimas. Dėl pasiūlymo 75 pasiūlymas, nuo 75 tiksliau iki 81 balsuoti kartu, iki 91 balsuoti kartu, už visus kartu. Tai bent jau iki 91 balsuoti už viską kartu siūlau iki prieš, nuo, dėl priedų nuo 116 iki 144 balsuoti kartu, bet pažiūrėsime, kaip prieisime prie to. Kartoju, priedai nuo 116 iki 144 balsuojame kartu už visus, nes taip geriau. 77, 81 e, galime balsuoti bloku. Taigi nuo 76 iki 81, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pakeitimai nuo 76 iki 81 visi atmesti. Toliau nuo 82 balsuosime atskirai, nes yra įvairių pasiūlymų. Pradėsime nuo 82. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 83. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 84. Už, prieš susilaiko patvirtinta 85 už prieš sus, um, patvirtintas 87 kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtintas kas už 88 kas prieš kas susilaiko, atmestas. 89 kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 90 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmestas. 91 už, prieš, susilaiko, atmestas. 18. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 19. Už? Prieš? Susilaiko? Patvirtintas. 92. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 93. Pataisytas, kaip jūs matote, išdalintuose dokumentuose prieš susilaiko atmestas. Devyniasdešimt šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko atmestas patvirtintas 97 už, prieš susilaiko patvirtinta. Šimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Šimtas pirmas, kas už, prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 20 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 102 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 21 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 103 už, prieš, susilaiko, priimtas. 104 už, prieš, susilaiko, atmestas. 105 už, 106 kas už, nes 105 atkrinta. Kas prieš, kas susilaiko priimtas. 108 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dvidešimt antras. Už, prieš, susilaiko, priimta. 109 už prieš susilaiko taip pat priimta. 110 už prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. Dabar pereikime prie 111 pakeitimo. Balsavimas dalimis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu, kas už. Čia pirmoji dalis, kas už. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 22 už 31 prieš, 8 susilaikė, tiksliau 0 susilaikiusių atmesta. Pirmoji dalis atmesta, antroji dalis kas už, <clears throat> kas prieš, kas susilaiko, antroji dalis patvirtinta. 24, kas už. Kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 25 už, prieš susilaiko, patvirtintas. 26. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 113. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Šimtas keturioliktas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 27. Kas už prieš susilaiko patvirtintas. buvo siūlyta dėl priedų nuo 116 iki 144 balsuoti bloko. Kolegės pasiūlymas puikus, kas už tokį pasiūlymą. Kas prieš, kas susilaiko. Taigi, visi, visas šitas blokas nuo 116 iki 144 atmesta. 31. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. 32. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta. Konstatuojamosios dalys. Pirmas pakeitimas, kurį pateikė pranešėjas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 37. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 39. Su žodiniu pakeitimu. Kas už? Pakelkite rankas, kas už, kas prieš. Patvirtintas šis pakeitimas su žodiniu pakeitimu 41. Kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta, 42 už, prieš, susilaiko atmesta ir Dabar balsuojame dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Atrodo, vienu balsuojančiu per daug. Taigi sveikinu pranešėją. Toliau. Kiti balsavimai. Pranešėja Jutta Hauk. 1 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ir dabar už viską balsuojame. Pradedame balsuoti. Ar jau visi kolegos balsavo? Balsavimas baigtas. 55 balsavo teigiamai, vienas prieš. Sveikinu Jutą Hauk. Jetzt kommen wir zur Europäischen Umweltagentur. Hier liegt ein Abänderungsantrag vor. Europos aplinkos agentūra. Čia yra tik vienas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Balsuojame už visą pranešimą, kas už. Balsavimas baigtas. 57 pasisakė teigiamai, vienas susilaikė, sveikina, sveikinu Jutą Hauką. Dabar balsuosime. Dabar balsuosime dėl Europos vaistų agentūros. Pirmas pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Antras pakeitimas, kas už? Atskiras balsavimas, dalimis, kas už pirmą dalį, kas prieš, kas susilaiko. Pirmoji dalis patvirtinta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dėkoju. Trečias pakeitimas, e, kuriame buvo padarytas žodinis pakeitimas. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas pakeitimas šis. Dabar trečiasis pakeitimas, paskutinis sakinys, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, kas susilaiko, nes dar vis tebe balsuojame, brangus kolegos. Atmesta. Pone pirmininkė, Norėčiau naują pasiūlymą pateikti dėl savo žodinio pakeitimo, kurį buvau pateikusi. Ar galiu perskaityti? Taigi pasiūlymas būtų toks. Jeigu vidaus audito tarnyba pateikė pranešimą iki 2012 e, rugsėjų ir toliau ras vertintinų dalykų, kurios turės ir vertimus turės atlikti ekspertai, tai tuomet Europos vaistų agentūra turės atlikti tam tikrų procedūrų pakeitimus, jeigu tai bus laikoma reikalinga. Ich frage mal die beiden Zuständigen, einmal die Berichterstatterin und. Taigi, dabar norėčiau paklausti pranešėjo ir agentūros atstovų. Ar sutinkate? Taip, mes pritarėme tokiai formuluotėjai, kuri buvo pateikta dabar. Aš esu už. Taigi mes dabar galime balsuoti dėl žodinio pakeitimo, kuris buvo pateiktas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pakeitimas patvirtintas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Labai atsiprašau, šeštas pakeitimas buvo atmestas. Septintas žodinis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. Dabar balsuojame dėl, viso, dėl visko bendrai. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 59 pasisako už vienas prieš, vienas susilaiko. Sveikinu Jūta Hauk.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 Enthaltungen ist abgelehnt. Dann müssen wir über den Originalteil. Toliau dėl to, kai buvo suformuoluota anksčiau šioje dalyje, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Antroji dalis. Tokia, kokia būtų be žodinio pakeitimo. Kitaip tariant, pradinis tekstas, koks buvo pasiūlytas. Balsuojame. Čia toks pirminis tekstas, kai buvo pateiktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 13 už, 47 prieš. Atmesta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Atmesta. Trečias pakeitimas, kuriam buvo padarytas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtintas. Susilaikius vienam parlamentarui. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Septintas pakeitimas su paties pranešėjo žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš. Žinote, pasitikrinsime elektroniniu balsu, kad būtų viskas užtikrinta. Pradedame. Balsavimas baigtas. 47 už, 13 prieš. Taigi, viskas aišku. Dabar galutinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 51 už, 10 prieš. Sveikinu pranešėją. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras. Dabar balsuosime dėl šio punkto. Teksto neturime. DEC grupėje per daug vienu žmogumi. Dabar jau gerai. 58 už vienas prieš. pakeitimai susijęs su Europos cheminių medžiagų agentūra, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Ir galutinis balsavimas elektroniškai pasitikriname, pradedame balsuoti baigiame. 59 pasisako už, vienas parlamentaras susilaiko, niekas nebalsuoja prieš. Sveikinu pranešėją. Dann steigen wir gleich ein mit Abänderungsantrag 1. Wer ist dafür? Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pirmas buvo dauguma. Toliau antras pakeitimas. Trim dalimis. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, kas už antrą dalį antroje, antrajame pakeitime. Die EVP hat einen zu viel in der Abstimmung. Bitte ein Mitglied. Vienu balsu per daug APP. Balsavimas baigtas. 24 pasisako už, 33 prieš. Taigi antroji dalis antrajame pakeitime yra atmesta. Trečioji dalis antrajame pakeitime. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Elektroniniu būdu pasitikrinkime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 36 balsavus už, 24 prieš. Ketvirtas pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penktasis pakeitimas, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Penktas antroji dalis. Der Wahlgang ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Aiškia balsų persvara atmesta, net negalima abejoti. 52 prieš ir tik 7 už. Trečias ir ketvirtas pakeitimai yra tokie patys, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš. Pakeitimas atmestas. Septintas, kas už, kas prieš kas susilaiko. Reikia pasitikrinti. Čia dėl septinto tikriname. Balsavimas baigtas. 23 už 36 prieš. Atmesta. Aštuntas. Su žodiniu pakeitimu kas už kas prieš. Priimta. Devintas pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dešimtas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Reikia pasitikrinti. Balsuojame elektroniniu būdu dėl dešimtojo pakeitimo. Geschlossen. 23 dafür, 7. Balsavimas baigtas 23 už 37 prieš atmesta. 11 pakeitimas kas už, kas prieš. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Tryliktas, kas už, kas prieš. Atmesta labai aiškia persvara. Keturioliktas, kas už, kas prieš patvirtintas. 15 kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 16 su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 17 kas už, kas prieš. Patvirtinta. Dabar galutinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 57 už, 3, 3 prieš. Sveikinu pranešėjų. ir beveik jau baigiame. Vos nepamiršau balsuoti dėl moterų ir dėl, ir, ir dėl klimato kaitos. Nepamiršau, kad turiu ir moterišką pusę savyje, brangus kolegos, išgirdau jūs. Ponios pranešėjo šiandieną nėra, tačiau manau, kad galime balsuoti. Kas už pirmąjį pakeitimą? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta patvirtinta. Penktas už prieš susilaiko priimta. Pasitikrinsime. Čia buvo penktas pakeitimas. Elektroniniu balsu tikriname. Balsavimas baigtas. 29 prieš 28 už ir vienas susilaikęs atmesta. Šeštas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Septintas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, priimta. Devintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko atmesta, 12 už prieš susilaiko atmesta, 13 už prieš susilaiko atmesta, 15 dalimis balsuojame, kas už pirmąją dalį, kas prieš kas susilaiko priimta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko priimta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaiko priimta. Šešioliktas, kas už, kas susilaiko priimta priimta. 17 už, prieš, susilaiko priimtas, 18 už, prieš, susilaiko priimta, 20 už, prieš, susilaiko atmesta. 19 A. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 19b, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. Dvidešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Priimta 23 už, Dėl 22 beje reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ir balsavimas baigtas. 29 už 30 prieš vienas susilaikęs atmesta. Labai gerai padarėme, kad pasitikrinome. 23. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Vėlgi reikia pasitikrinti, nes tikrai neaišku. 23 dabar tikriname. Balsavimas baigtas. 44 už 13 prieš. Pakeitimas patvirtintas 25. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta 26 už, prieš, susilaiko. Patvirtinta 24 už, prieš susilaiko priimta, 27 už, prieš susilaiko priimta. O dabar balsuojame dėl viso dokumento elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 47 sako taip, septyni sako ne ir keturi susilaiko. Sveikinu pranešėją. Jos pranešimas, nors ir nedalyvavo pati, patvirtintas. Die Abstimmungen sind damit beendet. Ich bitte diejenigen Kollegen. Balsavimą baigėme, gerbiami kolegos. Kviečiu kolegas, kurie nori likti posėdėje, likti salėje. Na, o tie, kurie norėtų išeiti, turėtų tai padaryti dabar, kad galėtume tęsti savo darbą ir išklausysime kolegę Lindą McKevin. Komisijos atstovų dar nėra, bet nebegaiškime laiko suteikime žodį Lindai McEvan, kad ji galėtų pateikti savo žodinį klausimą. Na, problema ta, sako Linda McEvan, kad mano klausimai yra skirti komisijai. Reikėtų, kad komisijos atstovai čia būtų. Turėtume tiesiog palaukti mano supratimo, jeigu nėra. A, regis yra komisijos atstovai, tada viskas gerai. Taigi, pradėkime. Pone Testori, jums suteiksiu žodį iš pradžių. Thank you, Mr. Chair. Ladies and gentlemen. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, visiems laba diena. Sabin Dukronje yra mano vardas ir pavardė. Esu atsakinga už kosmetikos priemonės ir sveikatos reikalus Sanko generaliniam direktorate. Mano kolegė turėtų netrukus atvykti, tačiau jau galiu pradėti teikti atsakymą poniai McKevin. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai McKevin už pateiktą klausimą, e, nes čia mes kalbame apie įmonės PIP atvejį ir ne tik. Kaip žinote, silikonių krūtų implantai yra gaminami gana plačiai ir šiuo atveju mes susidurėme su situacija, kai buvo panaudoti nekokybiški implantai. Tie implantai turi būti tinkamai įvertinti ir mes sužinojome, kad vietoj e, medicinio silikono buvo panaudotas pramoninis Šiuo atveju komisija skiria šiam klausimui didžiulį dėmesį, su valstybėmis narėmis palaiko glaudžius kontaktus šiuo klausimu, ypatingai su Vokietijos ir Prancūzijos sveikatos kompetentingomis struktūromis, kad būtų galima išsiaiškinti smulkiai, kas iš tikrųjų įvyko. Pone Testori galės pateikti daugiau informacijos. Prancūzijos e, sveikatos struktūros pranešė, kad vasarį pateiks konkrečius atsakymus, o Vokietijos sveikatos apsaugos struktūros sakė, kad atliks e, silikonų įvertinimą kuo greičiau ir pateiks reikiamus atsakymus. Ne visą informaciją galbūt bus galima skelbti viešai. Na, o čia turime paminėti du svarbius dalykus. Pirmiausia, Turime išsiaiškinti, kaip reaguoti susiklošius tokiai situacijai. Mes neturime bendro požiūrių susijusių su rizikos valdymu valstybėse narėse. Taigi valstybės narės rekomendavo atsisakyti ar pašalinti jau įdėtus silikoninius krūtų implantus pateiktus įmonės PIP. Ir Taip pat rekomenduota sekti moterų nešiojančių tokius implantus sveikatą ir spręsti, ką su jais daryti kiekvienu atveju atskirai. Valstybės narės ir toliau įsipareigoja aktyviai stebėti situaciją ir imtis priemonių, jeigu manys, kad tai yra reikalinga nacionaliniu lygmeniu. Kad būtų galima palengvinti rizikos valdymą valstybėse narėse, Europos komisija sudaro mokslinį komitetą, kuris turėtų padėti identifikuoti riziką ir teiks nuomonę dėl krūtų implantų tinkamumo naudoti ir jų keliamos rizikos. Šita nuomonė, kurią komitetas paskelbs, bus pas, paskelbta iki 12 metų pabaigos. Kaip užkirsti kelią panašioms situacijoms ateityje? Toks klausimas dabar yra vienas svarbiausių. Europos komisija rengia um, teisės aktų susijusių su medicinos prietaisais ir įranga taisyklių peržiūra. Ir iki 2012 metų, metų pabaigos tos taisyklių peržiūra, ta taisyklių peržiūra turėtų pasirodyti. Buvo nustatytos taisyklės sistemai pačiai sustiprinti. Tai padės išvengti tokių atvejų, kaip šių įmonės PIP implantų problemos. Uh Nacionalinės e, kompetentingos struktūros turi stebėti e, situaciją, turi būti pagerintas rinkos stebėjimas, turi būti geresnė koordinacija darbų tarp nacionalinių įvairių kompetentingų struktūrų, kad būtų galima užkirsti, užkirsti kelią panašiems incidentams. Turi būti nuolatos atliekami atitinkami vertinimai ir įmamas įrenkiamų priemonių. Na ir dar paskutinis ir labai svarbus dalykas. Turime numatyti taisyklės susijusias su medicinos įrangos e, atsiekamumu. Ir šios, šiuo atveju, implantų atveju labai svarbu buvo identifikuoti, kokie tai buvo implantai kas, ir ką su jais daryti. Ir tai tos taisyklės turėtų būti bendros ir taikomos visiems medicinos prietaisams. Farmakologinis budrumas yra tos taisyklės, kurios taip pat turėtų būti sustiprintos. Turėtų būti E, sustiprinti teisės aktai, kur regu, reglamentuojamas medicinos prietaisų išbandymas ekstremaliomis sąlygomis. Ir esant e, tokiam kontekstui turime turėti galvoje, kad tie teisės aktai turėtų būti reguliariai peržiūrėti. Turime žvelgti apskritai į problemos turinį, turime žiūrėti, kas atsitiko ir kodėl. Antra, turime išanalizuoti turi, galiojančius teisės aktus, kai įvyksta incidentai. Na ir trečia, turime plačiai įvertinti savo siūlymus, kurių tikslas turi būti tinkamai spręsti problemas. Ir ketvirta, turime nuspręsti, ar reikia papildomų priemonių mūsų siūlyme, kad būtų galima užtikrinti, jog bus užkirstas kelias ateityje tokiams problemams, kaip šiuo atveju nekokybiškų silikonių krūtų implantų panaudojimas. Mes taip pat turime žvelgti į kompetentingų struktūrų atliekamą auditą, į to audito rezultatus. Turime, pavyzdžiui, renkti improvizuotus apsilankimus e, įmonėse, kurios gamina medicinos prietaisus, nepranešti apie tokį kontrolierių iš ankstinį vizitą. Ir e, esant trūkumams ar incidentams būtina apie tokius atvejus pranešti. Ir auditos rytyje galima žymiai platesnis bendradarbiavimas ar kompetentingų struktūrų. Aš manau, kad priimtos priemonės jau sustiprins uh, tas priemonės, kurios galioja ir atlikus uh, tuos medicinos prietaisų bandymus ekstremaliomis sąlygomis jau bus galima užtikrinti žymiai didesnį jų saugumą. Taigi medicinos prietaisai bus saugesni tie, kurie patenka ES rinką, o visa tai be abejo pasitarnaus Europos piliečių sveikatos geresniam užtikrinimui. Dėkoju. Vielen Dank. Als allererstes spricht dann Linda McEwan und muss sagen, wir haben so viel Dėkoju. Turime keletą kalbėtojų norinčių pasakyti ir laiko turime nedaug, tad dvi minutės nedaugiau pasisakymų. Taip pat turime iš, e, taip pat ir televizijos vienos iš točių komanda, taigi kolegos turėtų žinoti, kad jų pasakymai bus filmuomi. Pone Linda Merkaman, prašau. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad komisija labai rimtai nagrinėja šią situaciją ir nagrinėję sparčiai, nes kaip ir daugelis mane, e, aš buvau šokiruota visų šiuo įvykiu. Aišku, pirmiausia, kalbame apie tyčinį įmonės sukčiavimą. O be abejo, sunku priimti teisės aktus užkertančius kelią nusikaltimams. Mes turime užtikrinti teisingumą. Noriu užduoti keletą klausimų komisijai. Pirmiausia, inspekcijų ir tikrinimų klausimas. Paaiškėjo, kad ši prancūzijos įmonė slėpė faktus nuo tikrintojų, nuo inspektorių, slėpė tai, kad buvo naudojamas techninis silikonas. Tai ar bus rengiami vizitai nepranešus į įmonės, nes paprastai įmonė turi laiko paslėpti tokius sukčiavimo atvejus. Toliau. Ar tiesa, kad JAV federalinė vaistų agentūra jau yra prieš keletą metų siuntusi užklausimą dėl šių prietaisų. Jeigu taip, tai kodėl laiku nesužinojo apie tai ir to neišsiaiškino kompetitingos institucijos? Taip pat jūs e, kalbėjote apie tai, kad skiriasi įvairių valstybių narių renkami duomenys. Ar ES lygmenių dabar yra sistema, pagal kurią vienodai būtų fiksuojami duomenys apie medicinos prietaisus ir su jais e, kylančias problemas ir konkrečiai apie krūtų implantai ir galiausiai medicinos prietaisų atsiekamumas, minėjote brūkšninius kodus Atsekant medicinos prietaisus, mes manome, kad svarbu, kad implantuotojai registruotų visas, visus implantuotus prietaisus, kad būtų galima juos atsekti, kad būtų atitinkami registrai, kad būtų įmanoma atsekti žmonės nešiojančius tos implantus. Mūsų šalyje viešosios institucijos ne, negali dabar žinoti, uh, kokie žmonės, kas konkrečiai nešioja kokius implantuotus medicinos prietaisus. Taigi, ar bus atitinkamų pakeitimų direktyvose? Konsuos Grostet. Ah. Konsuos Grostet. Norėjau kalbėti. Uh, zu einem anderen äh, Termin müssen. Sie hat mich gebeten, Sie zu vertreten. Françoise Grostet dalyvauja ko gero kitame posėdėje. Ji tiksliau prašė atstovauti jai. Čia mes kalbame apie uh, Prancūzijos įmonę ir tie implantai naudojami visame Europoje. 400 ar 500 tūkstančių moterų e, iškilo problema dėl šių implantų. Matome, kokio didelio masto yra ši problema. Tad turime labai rimtai pagalvoti, kaip užtikrinti e, piliečių sveikatą. Turėtų būti užtikrintas žymiai geresnis sveikatai skirtų gaminių naudojimas. Kalbant apie tokius gaminius, prietaisus ar produktus, turime pasiekti, kad jų būtų tokie pat saugus kaip ir vaistai, kad lygiai taip pat stropiai būtų užtikrinamas jų saugumas. Yra tokių gaminių šiandien naudojimų sveikatos rytyje, kur saugumas dėja užtikrinamas ne taip gerai. O žymiai geresnių saugumo užtikrinti yra būtina. Taigi, Europoje šis saugumas turi būti užtikrintas, turi egzistuoti kaukštesni standartai susiję su šių gaminių naudojimu, o valstybės dėja ne visada sugeba jų saugumą užtikrinti. Nes nors ir yra taisyklės susijusios su gaminių patekimu į rinką ir panašiai, dažnai ir jų laikomasi nepakankamai stropiai. Kai kuriems gaminiams atliekami testai mažoje teritorijoje, su mažiau, um, atliekama mažiau bandymų susijusių su saugumu apskritai. Pavyzdžiui, Danijos pavyzdys. E, ten stebimi žmonės atliekama jų stebėsena ir prieš gaminiui patenkant į rinką tiesiog stebimi tam, tikri, tam tikra pacientų grupė stebima, kuri naudoja vienus ar kitus medicinos produktus. Uh, būtina padaryti viską, nes panašių problemų gali kilti ir ateitie. Vartotojų informavimas turi būti žymiai pagerintas ir norėčiau paklausti Europos komisijos, kada bus pasiūlyti teisės e, aktai atitinkam. Dėkoju. Kolega Peterlyse, dėkoju. Ačiū už šią iniciatyvą, nes kalbame iš ties apie labai dramatišką atvejį. Europos komisija jau yra nuveikusi tam tikrus darbus, tam, kad būtų geriau stebima rinka, kad būtų galima turėti ko geriausią įrangą. Na, o mūsų supratimu svarbu yra ir štai kas - tų medicinos gaminių atsekamumas. Mes girdėjome apie atvejį Danijoje susijusi su šiais implantais būtent 60 pavojingų implantų buvo įdėta vienoje iš klinikų Danijoje. sveikatos problemų gali kilti 11 tūkstančiai moterų. Ir tiesiog klinika neišsaugojo jų medicinos uh, dokumentų, kortelių ir tos moteris net nežino, kiek pavojingi yra tie implantai. Aš manyčiau, kad nėra būtina kopijuoti Amerikos administraciją, bet yra būtina užtikrinti geresnę pacientų priežiūrą. Vokietijoje, pavyzdžiui, įmamasi uh, vykdyti tas, tuos tikrinimus įmonėse, kai apie patikrą neįspėjama iš anksto. Visą tai yra labai reikalinga, nes čia kaip ir vaistų atveju, aišku, patenka ir padirbtų vaistų į rinką. Ir tai gali pakengti pacientų sveikatai. Tiekimo metu tokių pažeidimų pasitaiko. Šiuo atveju taip pat raginčiau Europos komisiją tinkamai vertinti susikloščiusią padėtį ir į savo siūlymus įtraukti nuostatą susijusią su geresnė kova su sukčiavimu. Ačiū, kokia Peterysi. Dagmar Rodberint. Dėkoju. Labai gaila, kad šią medicininę temą kalbame po to, kai jau įvyko skandalas, nes problema egzistuoja jau seniai turime seniai priimtus teisės aktus, mes dabar kalbame apie teksto egzistuojančio peržiūrą. Ir komisija šį klausimą nagrinėti ėmėsi tik tada, kai jau vyko problema ir žinome, kad tų teisės aktų, tų taisyklių trūksta. Taigi, turime padaryti viską, kad situacija tokia, kokia įvyko, nepasikartotų. Valstybės narės ir vyriausybių skirti centrai dabar kontroliuoja grinai techninius taisyklių gyventinimo aspektus. Pavyzdžiui, Vokietijoje yra 16 tokių centrų ir kiekvienas asmuo, kiekvienas gamintojas gali keliauti į kokį tik nori centrą. Pavyzdžiui, prancūzai gali pasirinkti tokį centrą vertimo Lenkijoje arba vokiečiai Italijoje, kodėlgi ne. Tiesiog tų centrų yra pakankamai daug. Pone Likrodnė minėjo, kad tų silikono implantų gamintojai sakė, kad jie naudojo medicininį silikoną, tuo tarpu, kad tai buvo netiesa. Lietuvių Freiland centras nebūtų galėjęs patikrinti, pavyzdžiui, ar buvo naudojamas tinkamas silikonas ar ne šiuo atveju. Na, tai leidžia suprasti, kad e, implantų taisyklės nėra pakankamai aiškios ir detalios. Jos yra pakankamai aptakios, jos galima apeiti. Šiuo atveju mes turime pasakyti, kad tie centrai šalyse ir jų atliekama patikra yra silpniausia visos grandinės dalis patikras turėtų atlikti, pavyzdžiui, koks nors e, analogiška struktūra kaip kompetentingas centras Londone, arba kad ir valstybėse narėse įsteigtas centras, tačiau tai turėtų būti nepriklausomas vertinimas. Kol kas laksimas iš vieno centro į kito neduoda nieko gero. Aš norėčiau paklausti komisijos, ar jūs manote taip kaip aš, kad reikėtų kitos procedūros susijusios su produktų patekimu į rinką, kad būtų numatyta speciali kategorija tokiems dalykams. Ar manote, kad taisyklės susijusios su gaminiais nuo pirmos iki trečios kategorijos turėtų būti e, reguliuojamos kitaip? Ar manote, kad tie centrai, patikros centrai turėtų būti sustiprinti? Dėkoju. Pirmininkas, ačiū Krisdėlis. Ir dabar jau baigėme sudaryti kalbančiųjų sąrašą.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 Taigi sąrašą sudaryti baigėme ir tik pusantros minutės kiekvienam kalbėtojui. Kris Deivis, ačiū, turiu porą konkrečių klausimų komisijai. Pirmiausia, krūtų implantai pagaminti Prancūzijoje. Ar jie buvo patvirtinti Prancūzijos reguliuojančių institucijų? Ir ar jie buvo paženklinti Europos bendrijos atitikties ženklų? Jeigu taip, tai ar nacionalinės reglamentuojančios institucijos gali užkirsti kelią nepaženklintų produktų naudojimui šalyje. Kolegė Rivasi, ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau priminti kolegom štai ką. Daugiau negu 500 tūkstančių moterų pasaulyje buvo įdėti tie implantai. 30 tūkstančių Prancūzijoje, 30 tūkstančių Junktinėje karalystėje, tačiau dauguma e, jų nešiojusios implantus Lotynų Amerikoje. Kai jūs e, kalbate apie šį klausimą, nereikėtų pamiršti sertifikavimo problemos. Sertifikavimą atliko ne Prancūzijos struktūra, o Vokietijos kaip kalbėjo teisingai mano kolegė. Ir jeigu kokia nors struktūra suteikia sertifikatą gaminiui, reikėtų, kad atliekant tikrinimus vienoje ir kitoje laboratorijoje, net turėtų būti teikiama papildomų įspėjimų, nes buvo išimti iš apyvartos visi produktai, kur buvo teigiama, buvo panaudotas pramoninis silikonas. Tačiau jeigu sertifikatas gaminiui suteikiamas, ir aš galvoju, kad tai yra visiškai svarbus dalykas, reikėtų, kad e, sertifikatas būtų suteiktas atlikus, uh, atlikus patikrą, neįspėjus apie tą patikrą iš anksto, nes sukčiaujanti struktūra gali išimti iš apyvartos visus net netinkamus gaminius, jeigu apie pati, patikrą sužino. Uh, Taigi Marselėje jau 2006 metais buvo konstatuota, kad e, nesklandumų gamybos metu buvo. Buvo persvietos nacionalinės agentūros dėl to. Tad šiuo atveju reikėtų, kad nacionalinės agentūros teiktų atsakymus greičiau, reaguotų greičiau ir apie tų implantų um, pašalinį efektą įspėtų operatyviau. Chirurgo atsakomybė, kodėl šiuo klausimu niekas nieko nesako. Kaip nutiko taip, kad metų metus chirurgai e, įdėdavo šiuos implantus Moteris juk sugrįždavo, pacientė sugrįždavo, kadangi plyštavo tie implantai, o chirurgai tylėjo, tylėjo ir nieko nesakė. Tad aš manau, kad juridinių požiūrių čia turėtumėm nepamiršti ir chirurgų atsakomybės, nes chirurgai čia uždirba didžiulius pinigus. Tad reikėtų, kad ES mastu reikėtų ir šią problemą iškelti. Reikėtų, kad būtų ES lygių taisyklės. Ir dar norėčiau pasakyti poniai testoriai. Ši kad e, reikėtų, kad būtų tinkami testai, kurie būtų naudojami tiek Europos Sąjungoje, jie panašiai naudojami Junktinėse valstijose. Ačiū. Dar kartą prašau kalbėti tik tai pusantros minutės, ne dvi su pusė. Brangus kolegos, visų pirma, visi kolektyviai prisipažinkime, konstatuokime, kad vėl iškilo Europinio masto skandalas, sanitarnis skandalas, e, labai panašus į tą, kuris buvo Europoje iškilęs dėl mediator. Klaustukų tebelieka ir atsakymus iš komisijos pusės reikės duoti. Kaip priminė Linda McKevin, e, ar buvo patvirtinimas, kad nuo 2000 metų Amerikos vaistų agentūra e, kažkaip tai PIP perspėjo, e, kad e, toje gamykloje buvo kažkokie tai brokuoti e, iš blogų medžiagų padaryti protezai. Tai pirma. Antra, ar buvo patvirtinimas iš e, Europos vaistų agentūros pusės, kad Europos komisija žinojo, kad 2005 ir 2006 metais Didžiojoje Britanijoje prieš PIP buvo pateikta daug skundų dėl to, kad buvo trūkę e, e, protezai, dėl to, kad buvo Prancūzijoje pateikta taip pat dėl protezų implantų, ta prasme, skundai dėl implantų ir kai ta e, įmonė buvo pradėta likviduoti, tai tada jau visi žinojo, kad PIP pradedami, parduodami implantai buvo mažiau, e, pigesni negu kiti. Kodėl? Niekas nežinojo. Niekas atsakymo neturi. Nors, kaip jūs priminėte, ponė komisijos atstovė, buvo e, atitinkama direktyva ir buvo konstatuota, e, kad buvo padarytas šios direktyvos pažeidimas. Aš suprantu ir visiškai pritariu tam, kad dabar e, reikia tą direktyvą tobulinti, e, taip kaip numatyta medicinos e, priemonėse. Enlina Antonesku. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Savai mes suprantame, kad šiandieną mūsų aptarinėjimas atvejis labai daug klausimų iškėlė dėl saugumo ir dėl reglamentavimo. Jau seniai kalbama apie tai, kad reglamentavimą reikia tobulinti ir dėl to norėčiau atkreipti komisijos dėmesį į tai, kad reikia atsižvelgti ir į naujas technologijas bei į technologijos tobulėjimus šioje srityje, nanotehnologijas. Tuo pačiu reikia ir e, griežtesnių įstatymų dėl tos e, trečios nuostatų kategorijos. Sutinku su kolegomis, kurie sako, kad mums reikia geresnio stebėjimo, geresnio atsekamumo E, kaip tie implantai pateikiami, iš kurie atkeliauja ir mm, mums taip pat reikia vertinimo iš vartotojų pusės ir geresnės, geresnio informavimo. E, dar dėl vertinimo e, organizacijų. Dabar daugiau negu 80 tokių organizacijų yra. Ar ir toliau reikia taikyti tokią pačią sistemą? Iš komisijos pusės mes norėtumėm, e, kad būtų pateikta e, saugesnė, skaidresnė įstatymų bazė ir atsižvelgianti į vidaus rinkos poreikius, aišku. Labai ačiū. Viskas labai puiku jūsų pasisakymas. Puikus kolega Šarlis. Ačiū. Daugelis iki šiol kalbėjusių jau uždavė klausimus, kuriuos aš ketinau užduoti. Aš turiu dar vieną klausimą komisijai, galbūt įspėjimą. Tokiamis e, situacijomis, kai įvyksta tokie nenumatyti įvykiai, labai svarbu išsiaiškinti, kaip tai įvyko, atlikti kriminologinę analizę. Taip pat manau, kad yra tam tikrų teisės aktų trūkumų Ir teisės aktai dabar neleidžia tinkamai spręsti tokių ekstremalių situacijų. Dar, aišku, kyla klausimas dėl paskirtųjų institucijų auditų ir stebėsenos. Mūsų šalyje, pavyzdžiui, paskirtosios institucijos yra stebimos, atliekama jų stebėsena. Nežinau, ar taip yra ir kitose uh, šalise. Manau, kad svarbu, kad tos tikrinimo procedūros nesidubliuotų. Nereikia dubliuoti institucijų stebėsenos, nes ir taip jau stebėjimo institucijos specialiusios yra. Taigi, galbūt įmanomos vienodos stebėsenos ir audito procedūros taikomos visoms paskirtosioms institucijoms. Ačiū pirmininkė, sutinku su anksčiau kalbėjusiais ir turiu klausimą komisijai. Kada Europos pacientai galės pasitikėti, kad gauna kokybiškus implantus? Dabar jie negali būti tikri. Girdėjome, kad 500 e, asmenų Danijoje gavo E, jiems buvo persodintis klubo sąnario protezas ir tie protezai buvo nekokybiški ir ne visi pacientai žino, kada jų protezai bus pakeisti tinkamai staigiai. Stebėsena pakankama neužtikrinama, neužtikrinamas produktų saugumas. Mes turime būti tikri, kad galime pasitikėti Europos rinkoje esančiais produktais. Taigi, kada bus užtikrinta tinkama rinkos stebėsena ir tinkamas koordinavimas tarp ES valstybių narių? Sofijo Konį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Daug kas jau buvo pasakyta. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirma, tie medicinos produktai, aksesuarai, yra teikiami piliečiams. Šiuo atveju kalbame apie implantus, taip pat e, kalbame apie visą eilę dalykų, kuriuos galima laikinai įdėti į paciento kūną, pavyzdžiui. Tai kitų, kitie ten pasiliekam ilgiau, tačiau e, e, turėtume pasakyti, kad priežiūra šių visų gaminių turėtų būti tokia padrastiška kaip ir vaistų. Mes gal turėtume numatyti labai detalę procedūrą, tokią pat kaip ir, pavyzdžiui, vaistų patekimų rinką. E, šiuo atveju mes kalbame apie įmonę, kuri sukčiavo. Įmonė teigia, kad implantai buvo sertifikuoti Vokietijos laboratorijoje, kadangi Vokietijos laboratorija taikė lankstesnės taisyklės negu, pažiūrėjau, Prancūzijos ar Belgijos laboratorijos. Čia vėlgi nereikėtų numatyti, ir čia kreipiuosi Europos komisiją, ar nereikėtų numatyti tos patikros e, procedūros harmonizavimą visos ES mastu. Pavyzdžiui, kad nenutiktų taip, kad e, koks nors prancūzijos įmonės vadovas nesumanytų palengvinti savo gyvenimą keliaudamas ten, kur procedūros paprasčiausios ir lankščiausios. Pavyzdžiui, kai tikrinamas restoranas, norint užtikrinti ar laikomasi hygienos ir sanitarijos reikalavimų, tuomet tikrinama ne, neperspėjus iš anksto apie patikrą, nes kitaip turbūt neįmanoma, jeigu e, kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti e, įmonių apsaugą, kad jūs atitinkamai veiktų, turime kalbėti ir apie vartotojų teisų apsaugą, o tam reikalinga prasikra neperspėjus. Ačiū. Dėkoju, pirmininkė. Kalbame apie atvejį, kuris yra labai um, rimtas. Šiuo atveju kalbame apie moterų sveikatą. Kalbame apie moteris, kurios nori ne vien pasigražinti, bet kurios, kuriams atlikta krūtų implantavimo operacija po vėžinių susirgymų. Taigi aš taip pat turiu klausimą komisijai Ar komisija gauna informaciją apie tokius gaminius, kurie gali lemti sveikatos pažeidimus ir kokiais atvejais komisija pradeda kontrolę? Aš nekaltinčiau čia medikų ar gydytojų tuo, kad jie naudojo neleisinas medžiagas. Tos medžiagos buvo sertifikuotos, o sertifikatas patvirtina produkto kokybę. Taigi e, gydytojas tarsi neturėtų pagrindo abejoti produkto kokybę. Mes norėtume žinoti konkrečiai, kokius sertifikatus turėjo mūsų aptariama įmonė ir Kaip būtų galima užtikrinti, kad kitos įmonės negalėtų pakartoti tokių pačių pažeidimų, kad jos negalėtų naudotis nekokybiškais produktais. Dank, Kolegė Weisgerber. Dėkoju. Įmonės PIP atvejais rodo, kad buvo elgiamasi tiesiog nusikalstamai. Šis atvejis rodo, kad būtina peržiūrėti mūsų aptariamą direktyvą. Ta peržiūra turi pasirnauti tam, kad kokybės kontrolė būtų dar labiau sustiprinta. Neįmanoma, kad tie implantai, kurie buvo panau, pagaminti naudojant čiūžiniam skirtą silikoną, patektų į rinką su CE žyma, kaip tinkami naudoti e, žmonėms, kaip medicininis e, dalykas reikėtų užkirsti kelią tokiems dalykams. Aš priešinkai negu ponia Rudberent manau, šiek tiek kitaip. Ponia Rudberent sako, kad reikia sumažinti kontrolę ir labiau siekti susitarimų, aš manau vis dėlto, kad kontrolės mechanizmai turėtų būti stiprinami, nes manau, kad uh, į rinką patenka nemažai padirbtų gaminių, o tam būtina užkirsti kelią. Reikėtų, kad pati, patikra būtų vykdom visais atvejais, kad apie tikrinimus e, gamintojai būtų neįspėjami, yra būtina tikrinti ir pat, pačius gaminius, pačią produkciją, bet kaip sakė kolega Peter Lyze, kai pacientams pateikiami šie gaminiai, dar kartą turėtų būti atliekama patikra, kad pacientui nebūtų įsodintas, pavyzdžiui, padirbtas implantas. Tam reikėtų pagerinti egzistuojančias taisyklės ir pagerinti kontrolės lygį. Reikėtų, kad nacionalinės agentūros dirbtų turėdamos bendrą tinklą. Ačiū. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegice. Pone Kukovič, ačiū pirmininkė. Medicinos prietaisai, taip pat ir implantai yra pelno šaltinis kažkuria prasme. Na ir dėja, yra pažeidimų atvejų. Vis dėlto yra nemažai moterų, kurioms reikalingi krūtų implantai, nes vis daugėja krūties vėžio atvejų. Vis dėlto reikėtų pradėti mąstyti kitaip. Teisės aktuose turėtų būti numatyta geresnio informavimo priemonė. Moteris turėtų gauti daugiau informacijos ir turime prisiminti, kad ar turime dažniau kalbėti apie sveiką gyvenimo būdą, o ne apie krūtų implantus, kaip galima išeiti tam tikrais atvejais. Taigi sveikas gyvenimo būdas turėtų būti akcentuotas. Mr. Chairman, um, There are two issues here. One is. Ačiū. Pirmininkė, kokiagi buvo mūsų reakcija, kaip paaiškėjo šie pažeidimai. Jungtinėje karalystėje reakcija buvo vienokia, kitose šalyse kitokia. Mes turime užtikrinti tinkamą informaciją tokiais atvejais. Pavyzdžiui, apsinuodimo maistu atvejais yra skubaus informavimo sistema ir tokiais atvejais galbūt taip pat atitinkama sistema turėtų veikti, kad pacientai taip pat būtų laiku informuoti. Dabar daugelie valstybių šal, narių pacientai yra sunerime, jiems yra sakoma, kad e, jų implantai neturėtų būti pakeisti, kitose valstybėse narėse pacientai informuoti apie tai, kad jų implantai turi būti pakeisti. Taip, mes čia kalbame apie sukčiavimo atvejį. Na, Dabar manau, kad techninio silikono gamintojai turėtų būti patikrinti, turėtų būti patikrinta kam jie parduoda tokį silikoną. Klausimą reikia spręsti skubiai. Galime kalbėti ne vien apie krūtų implantus, bet ir apie kitus implantus ir protezus. Pavyzdžiui, klubo sanario protezai buvo minėti. Na ir su šiais klubo sanario implant, e, protezais yra nemažai problemų ir mano šalyje. Taigi kompleksiškai turime spręsti šią krizę. Toliau Andrės Rodijas. Dėkoju. Kontrolės sistema valstybių lygių ir ES lygių šiuo atveju nesuveikė. Norėčiau paklausti, ar Europos komisija analizuos, kas įvyko, ar bus ieškoma, kas atsakingas dėl tokios padėties. Be abejo, čia daug kas yra susijęs su teisės aktų įgyvendinimu, bet jeigu priimsime naujus teisės aktus, gali įvykti panaši situacija, jeigu kontrolė bus vykdoma grinai administraciškai. Reikia išsiaiškinti, kas atsitiko, tenka pripažinti, kad atsekamumas produkto šiuo atveju nebuvo užtikrintas ir priešingų atveju nebūtų įvykusi tokia katastrofa. Europos komisija turi pateikti rekomendacijas valstybėms. Be abejo, valstybės narės yra suverenios, tačiau nereikėtų, kad moteris būtų gydomos vienu būdu vienoje šalyje, visai kitų būdų, prastesnių, pavyzdžiui, kitoje šalyje. Tam būtina užkirsti kelią, būtina teikti rekomendacijas, kad visos pilietės būtų e, gydomos vienodai, kad padaryta jom žala būtų visur, visoms išspręsta vienodai. E, Čia nesakyčiau, kad mes kalbame apie teisės aktų trūkumų. Tiesiog buvo netinkamai atliekama kontrolė, tad taisyti reikia tik tai, kas nesuveikė. Kažkoks gamintojas pagamino tam tikrus gaminius, pavyzdžiui, teisingai, o kitas pagamino visai neteisingai, naudodamas blogas medžiagas. Tad reikia kreiptis į Europos komisiją, pareikalti jos atsakomybės ir į valstybės narės. Europos komisija turi pateikti rekomendacijas, kad neligybei tarp moterų užkirstas kelias. Dėkoju labai trumpai. Norėčiau padėkoti Lindai už tai, kad jis suteikė mums galimybę padiskutuoti šio klausimu. Ši prancūzijos įmonė, kuri gamino nekokybiškus implantus, turi prisimti didžiulę atsakomybę prieš žmonės. Italijoje buvo daug skundų paduotų į teismą, nes atrodo, kad šita, šitie implantai gali sukelti krūties vėžį. Prancūzijoje yra numatyta beveik 30 tūkstančių nekokybiškų implantų išimti. Tačiau labai svarbu tai, kad 80 procentų E, savo produkcijos ši įmonė Prancūzijoje eksportavo į Europą ir į Lotynų Ameriką. Tai turi priversti mus susimastyti, o pabaigai norėčiau paprašyti komisijos labai iš arti stebėti, kaip atliekama kontrolė valstybėse narėse. Komisija privalo didesnį dėmesį skirti šiai problemai ir jos sprendimui. Dėkoju. Elisabeta Geninė. Pone pirmininkė, labai dėkoju Jums už suteiktą žodį. Manau, kad atsekamumą e, gaminių e, atsekamumą turėtumėm sustiprinti e, turi būti atitinkami homologavimo kriterijai gamintojams, kad e, jie būtų griežčiau stebimi ir nepriklausomesni. Ir taip pat turi būti rizikos, rizikos įvertinimo um, įvairių priemonių sukurta. Taip pat reikėtų moterims teikti išsamesnės, geresnės informacijos, užtikrinant joms geresnį saugumą. Kalbėjau su uh, gydytojais radiologais ir jie man patvirtino. kad koks bebūtų implantas, kokia be būtų gera garantija jam suteikiama, jis gali kelti problemų, nes radiologai negali pamatyti viso, gero, viso išsamaus vaizdo, jeigu kiltų kažkokio, kažkokių problemų dėl krūties. Ir jeigu, sakykime, e, jaunos moterys įsideda implantus, tai ypatingai didžiulė rizika kyla. Todėl dar norėčiau pati, paprašyti patvirtinti informaciją, pagal kurią PIP implantų išradėjas ir toliau gamina implantus, pagamino daugiau negu 100 tūkstančių implantų, tačiau kito, kitų vardų. Norėčiau suteikti žodį poniai Testori, Sanko generaliniai rektoriai. Ačiū. Pasistengsiu atsakyti mm, į visus klausimus dėl naujojo pasiūlymo. Pone Makavan klausė apie mūsų ketinimus. Taigi, mes mm, dabar vykdome atsparumo testus, taip vadinamus. Mes analizuojame savo pasiūlymą, kuris jau yra parengtas ir siekime užtikrinti, kad būtų išvengta tokių situacijų, su kuria susidūrėme dabar. Dabar mes ketiname sustiprinti inspekcijas ir rinkos stebėseną, taip pat ir atsiekamumą, tačiau mes neketiname reikalauti leidimų iki pateikiant produktą į rinką. Visos nacionalinės institucijos turi tos pačius kontrolės įgaliojimus. Taigi gamintojai tarsi neturi galimybių kreiptis į kurią nori instituciją. Svarbu, kad būtų institucijos, kurios būtų paskirtos, kurios būtų įgaliotas atlikti kontrolę ir tos institucijos turi veikti vienodais principais visose 27 valstybėse narėse. Taigi svarbu, kad būtų užtikrinta kontrolė, auditas, skaidrumas patikrinimo ataskaitose. Svarbu užtikrinti tokią pačią patikrinimo procedūrą visose valstybėse narėse. Ir kaip sakė Linda Makavan, svarbus tikrinimai neįspėjus iš anksto. Ir ne vien tokie patikrinimai gamyklose, bet turi būti vykdoma rinkos stebėsena visoje grandinėje. Turi būti kontroliuojami gamintojai, pardavėjai ir pacientai. Ir galiausiai atsiekamumas, kaip ir buvo jau pasakyta, Šiandien dėja negalime žinoti konkrečiai, kurios moteris gavo tokius krūtų implantus, nes nėra vieningo identifikatorius, nėra suderintos numeracijos, kuri leis mums sužinoti, kam tokie implantai buvo implantuoti. Taigi mums reikia tokio vieningo identifikatoriaus. Ir šiandien mes turime atitinkamą medicinos prietaisų duomenų bazę, bet ji nėra išsami. Mums reikalinga išsami duomenų bazė, kad būtų galima stebėti produktą visoje tiekimo grandinėje. Ir dar problema galbūt ne tiek sertifikavimas kaip po toks, problema yra kontrolė, rinkos stebėsena ir atsiekamumas. Daug kolegų klausė, kodėl taip atsitiko ir ar teisybė, kad federalinė vaistų agentūra JAV jau anksčiau buvo atlikusi tikrinimą. Dėja, turiu pripažinti taip. Federalinė vaistų agentūra 2000-aisiais toje gamykloje atliko tikrinimą, bet tikrino nekrūtų implantus, bet kiti protezai buvo tikrinami. Ir tada federalinė vaistų agentūra neleido importuoti tų tikrintų protezų iš tikrintos įmonės. Federalinė vaistų agentūra atliko du ar tris patikrinimus, bet dėja mes Europoje nebuvome apie tai informuoti. Taigi dabar mes tik tai Sausio pradžioje kreipėmės į federalinę vaistų agentūrą ir ji mums pateikė visą informaciją, tačiau prieš tai tos informacijos mes neturėjome. Apgailėstaujame dėl to, nes jeigu būtume turėję prieš tai šią informaciją veiksmų, galėjome imtis anksčiau. Kodėl mes tos informacijos neturėjome? Todėl, kad ji konfidenciali. JAV laiko šią inf informaciją konfidencialią. Ir tik nuo 2007-ųjų galioja susitarimas su JAV dėl konfidencialios informacijos. Taigi pagal šį susitarimą galime gauti informaciją tik po 2007-ųjų, o ne e, informaciją apie 2000-ųjų tikrinimus. Na ir dabar mano atsakymai Kris Deivis. Taip, e, institucijos turi užtikrinti, kad tik patikrinti produktai būtų teikiami į rinką. Ir tai galioja visoms, visų valstybių narių institucijoms. Taigi tik um, patikrinti produktai gali patekti į rinką ir Prancūzijos atitinkamos institucijos uh, turėjo teisę uždrausti tokius produktus. Būtent tai ir buvo padaryta 2010 kovą, kai pasigirdo informacija apie pirmasias problemas ir galima šių krūtų implantų e, ryšį su krūties vėžiu. Atsakysiu dar į keletą klausimų. Pone Rivazis uždavė klausimą. Aš turiu paieškoti ar pasidomėti atsakymą į šį klausimą. Klausimas, kodėl nelabai intensyviai keičiamas informacija tarptautinių lygmenių. Taip, apie 80 ar 90 procentų šių implantų buvo eksportuota į trečiasias šalis, taigi tik nedidelė šių implantų dalis yra mūsų rinkoje. Mes bendradarbiaujame tarptautiniu lygmeniu ir yra sudaryta tam tikra standartų suderinimo tarptautinė grupė. Dirbame su Kanada ir Japonija ir dabar rengiame teisinį pagrindą, pagal kurį būtų galima keistis audito informacija ir tikrinimo ataskaitomis tarptautiniu lygmeniu. Tačiau, kaip ir sakiau, tai yra konfidenciali informacija ir sunku tarptautinių lygmenių užtikrinti keitimąsi tokią informaciją, bet mums tai yra vienas prioritetų. Kada mes teiksime naują teisės akto pasiūlymą? Jis yra planuojamas kovo mėnesį. Galbūt vėluosime kelias savaitės, nes komisija nori užtikrinti, kad naujasis pasiūlymas leistų mums išvengti tokių situacijų pasikartojimo. Ir aišku, mes informuosime komitetą kai tik baigsime savo darbus, kai tik baigsime savo atsparumo testus. Ačiū. Dank, Frau Ačiū, poniai Testori. Linda McKevin. Apibendrinimui. Dėkoju. Žvelgiu į ponę Rodberant už papildomus klausimus. Ačiū komisijai už paaiškinimus ir komentarus. Aš manau, kad komisija stengiasi tinkamai atlikti darbą iki šiol, manau, kad bus pasiūlyti nauji teisės aktai, kaip minėjo ponė Testori. Noriu paklausti, Europos vaistų agentūrai regis rengiamus naujos taisyklės ir jūs kalbėjote regisi apie tai, kad į Prancūziją gali nuvykti patikros struktūros, e, mokyti, bausti panašiai, bet niekam apie tai nepranešama. Man tai situacija atrodo labai keista. E, Ir tą, tą patikrą atliko FDA agentūra iš JAV. Ir labai keista, jeigu vyriausybės elgsis pavydžiai ir sieks užtikrinti savo vien tik nacionalinę kompetenciją, irgi problemų neišvengsime. Man tai kelia susirūpinimą. Pirmininkas, ačiū. Na, nepradėsime naujo klausimų raundo. Tiesiog siūlau apie tai dar padiskutuoti tarp koordinatorių. Be abejo, pasakyti yra labai daug šiuo klausimu. Na, nenorėčiau sukurti papildomų kažkokių sunkumų, bet aš manau, kad e, manau, kad jūs signalą mūsų išgirdote, kaip sakė ponė Testori, viskas buvo atliekama labai gerai. 90 procentų gaminių buvo geri, tik 10 buvo blogi. Tad klausimas, ką daryti su tais negerais atvejai. Dabar regis yra keturių tipų medicinos įranga ABCD. Reikėtų, kad kiekvienai grupiai šitų medicinos prietaisų ar gaminių būtų numatyta atskira procedūra. Pone Testori regis ne visai sakėsi sutinkantis su manimi. Aš sakoma, kad neva nereikia naujos teisės procedūros, o aš manau, kad jos reikia. Reikėtų galbūt naujos procedūros ne visų grupių tiems gaminiams, bet kai kuriems iš jų. Mes dabar atei, turime vienus medicinos gaminius prietaisus, ateityje jų atsiras naujų, jų bus daugiau. Ir tam reikalingos specialios taisyklės, jų reguliavimas. Taigi, aš Suprantu, kad pirmininkauti každaviau posėdėje nėra lengva, ateitie pražadu elgtis geriau, tačiau tiesiog džiaugiuosi turėdama čia atstovų struktūros, kuriems galiu išsakyti savo nuomonę, valstybės narės turi vaidinti joms tenkantį vaidmenį, kad ir kokios pavydžios jos bebūtų. Tiesiog turi būti geriau organizuojamos tos patikros, kontrolės. Ne viskas valstybėse narėse yra blogai, reikia su tuo sutikti. O problemas reikia taisytis, reikia spręsti. Dėkui. Pirmininkas, ačiū. Regis grasinasi nutikti tai, ko aš bijojau. Jeigu suteiksiu žodį pusė minutės kam nors, tai diskusijos vėl prasidės iš naujo. Žil pajo. Prašau. Pone komisijos atstovė, ne visus klausimus atsakėte. O aš manau, kad neatsakyti ir nespręsti atveju kai 2005-2006 Junktinėje karalystėje ir Prancūzijoje buvo pateikta, pateikti ieškiniai, nebuvo reaguojama, tai reiškia, kad vykdoma buvo dezinformacijos kampanija ir kad buvo nieko nedaroma. Vadinasi, ES lygmenių nieko nebuvo galima nuveikti. Ar iš tikrųjų taip? Šiandien mes, e, Europos parlamento nariai, turime patikrinti, ar nebuvo pažeistos direktyvos, kokios, tokios, kokie neegzistuoja nuostatos. Ar nebuvo e, pažeidinėjamos galiojančios taisyklės. Kodėlgi nesudarius tyrimo komisijos tokiu atveju. Ir aš manau, kad reikėtų taip pat pasižiūrėti, kas netaip veikia tuos penkis, septynis pastaruosius metus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Ačiū komisijai, ačiū kolegoms, kad taip trausmingai elgesi. Klausimas iškelti buvo iš tikrųjų labai naudinga. Ir turime žiūrėti, kaip šiuo klausimu dirbti toliau, nes 400 ar 500 tūkstančių asmenų yra susiję tiesiogiai su šia problema, jeigu skaičiai yra teisingi. Yra būtina padėti ištaisyti, nes kalbame apie visuomenės sveikatos problemą. Tokie gaminiai kurie yra nekokybiški, neturėtų patekti į rinką. Būtina visas spragas užpildyti, turi vykti diskusija. Ji vyko šiandien, ją tęsime ir ateityje. O dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Į Turkiją vykusios delegacijos ataskaitą. Jo Lainen buvo delegacijos vadovas. Lapkričio 2-4 dienomis vyko šis vizitas. Visų kolegų, kurie nori išeiti iš salės, prašau išeiti tyliai. 10 minuten, 10 minuten Zeit. Ich weiß, es ist sehr. Dešimt minučių galime skirti šiam klausimui. Žinau, kad laiko maža, tačiau patys laukiame svečių, tad turime elgtis drausmingai ir tinkamai pasitikti mūsų svečius. Jo lainen žodis. Jo lainen, ačiū, ponė pirmininkė. Taip, mes įvykome į Turgiją, nes skirsnis susijęs su aplinkosauga liko praktiškai vienintelis vykstant Turkijos dėryboms dėl stojimo į Europos Sąjungą, kuris dar yra neuždarytas. Buvo kreipiama daug dėmesio į šį klausimą, mūsų partneriai mus labai draugiškai priemė. Parlamento komiteto nariai taip pat dalyvavo susitikime su mumis, Žemės ūkio komiteto nariai, aplinkosaugos komiteto nariai taip pat mūsų partneriai Turkijoje mus, su mumis atradarbiavo puikiai. 8-9 procentus siekia Turkijoje ekonominis augimas ir jau kelintus metus yra tam tikrų nesusipratimų ir problemų aplinkosaugos srityje. Energetinis apsirūpinimas mums taip pat yra rūpimas klausimas, mes apie tai diskutavome. Pramonės srityje labiau yra stengiamas įsiekti energetikos efektyvumo, panaudojama atsinaujinanti energija. Turkijoje dabar naudojamos pačios įvairiausios energijos formos ir anglis, ir vėjo energija. Taip pat ketinama statyti brandolinę jėgainę, tad mes sakėme, jog mes pasirinkome ekonom... energetikos efektyvumo kryptį ir mes renkamės labiau atsinaujinančius energijos šaltinius. Mes diskutuojame apie tai su įmonėmis, tai sakėme savo partneriams. Ir siekiame kad neigiamas mūsų įmonių poveikis aplinkai būtų kuo mažesnis. Turkijoje irgi priimamos teisingos taisyklės, tačiau jos praktikoje veikia tik iš dalies. Tad taisyti dar yra ką. Mes diskutavome su Žemės ūkio ministerijos atstovais, diskusijos buvo įdomios ir čia iškilo klausimas dėl žemės ūkio produktų hygienos. Čia reikalai pagerėjo. Dėl jautienos Rumunijoje tik ir Bulgarijoje dar e, kyla tam tikrų klaustukų, tačiau Turkija turi žymiai pagerinti savo produktų žymėjimą. Kai dėl sveikatos. Labiausiai kelime tabako ir alkoholio klausimus bei kvėpavimo takų lygų klausimus. Visa tai tebėra problema, nes kvėpavimo problemas kelia svarbiausia miestų tarša, o taip pat rūkimas darbe ir namie. Turkija yra ambicinga šalis. Ji nori tęsti stojimo Europos Sąjungą dėrybas. Ponas Bašy pasiskundė, sakydamas, kad Europos Sąjungos valstybės keičia nuomonę dėl Turkijos, dėl jos stojimo Europos Sąjungą, nes kas kartą, kai atvyksta Turkijos atstovai Europos Sąjunga, jie pajunta, kad e, požiūris juos kas kart keičiasi. 65 procentai turkų iš pradžių buvo palankų stojimų į Europos Sąjungą, dabar tokių liko 35 gal procentai. Na, kad situacija neprastėtų, Europa turi likti nuosekli ir nuosekliai laikyti savo požiūrio. Norėčiau paminėti kolegę iš Kipro, Elenice Ogros. Ji dalyvavo viename iš posėdžių jai buvo duotas ženklelis, neva ji yra atvykusi iš pietų Kipro. Ir aš pareiškiau protestą dėl tokio leidimo jai išdavimo, mes išsireikalavome, kad būtų duotas e, leidimas toks, koks ir visiems kitiems. Kipras pirmininkaus netrukus Europos Sąjungoje ir tuomet pažiūrėsime dar detaliau, kaip kinta Turkijos požiūris į Kiprą. Manau, kad vertėjo vykti į Turkiją, nes Turkija yra didelė šalis, Europos ES interesai yra tas, kad aplinkosaugos klausimai ten būtų sprendžiami kuo efektyviau. Ačiū. Pirmininkas, ačiū už pranešimą. Kolega Skilakakis, prašau. Thank you, Mr. President. Uh... Ačiū, pirmininkė. Tikrai vizitas buvo įdomus. Ir aš iškeliu konkretų klausimą. Tiesa, kad Turkija sparčiai vystosi. Taip pat tiesa, kad Turkijoje labai stipri pramonė ir stipri mūsų regione. Per artimiausius penkerius, septynerius metus Turkija pasieks ES anglės dvideginio taršos vidurkį. Ir Turkija neturi vis dėlto specialios emisijų mažinimo politikos. Taigi mes kėlėme nuolat šį klausimą. Pietų Europoje, Italijoje, kitose viduržėmio jūros regiono šalyse egzistuoja rimta rizika, jog pramonė išsikels į trečiasis šalis arba išsikels į Turkiją, ten, kur nėra atitinkamų emisijų ribojimų reikalavimų. Ir Europos komisija kol kas veiksmingai nesprendžia šios problemos. Ir aš manau, kad tai yra svarbi problema, svarbi problema energijos požiūrių, nes Turkija yra energijos eksportuotoja ir tas eksportas yra, jam yra visos sąlygos, nes atstumai gana nedideli. Taigi kyla tam tikrų pavojų kai kurioms Europos dalims kyla grėsmė mano šaliai, pavyzdžiui, bet ne vien mums, taip pat, pavyzdžiui, Bulgarijai ir kitoms Viduržėmio jūros regiono šalims. Tai toks būtų svarbus klausimas. Dėkuoju. Kalbėkite trumpai, ponė Plamp. Aš pati dalyvavau komandoje, kuri vyko į Turkiją, buvo labai įdomu. Nenorėčiau kartoti to, ką sakė kolegos, aš tik tais norėčiau pasakyti, kad Turkija labai aktyviai vystosi ekonomiškai Taigi labai didžiulė jos įtaka aplinkosaugai, tad Turkijos reikia paprašyti dėti pastangų, kurios dėrėtų su tokia politika, pagal kurią reikėtų mažinti CO2 emisijas. Ir reikėtų, kad Turkija laikytųsi visų ES teisės aktų susijusių dėl, su um, aplinkosauga. sauga. Mes buvome susitikę su nevyriausybinėmis organizacijomis, su e, pramonės atstovais, su verslininkais. Reikia kalbėti su visais, reikia kalbėti su piliečiais, teikti jiems konsultacijas. E, vis, su, reikia įtraukti maksimumą e, pašnekovų, kad galėtumėm efektyviau kovoti su klimato kaita. Ačiū, kolegi Kirling. Dėkoju. Pirmininkė, aš Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Kelionė iš tikrųjų buvo labai įdomi. Mes, kaip jau buvo pasakyta, sukom su verslo ir pramonės atstovais. Tačiau vienas dalykas, kuris nuvylė, šiek tiek buvo mūsų susitikimas su nevyriausybinių organizacijų atstovais. Mes, kaip komitetas, turėjome sustikti su jais, nes mes, kai vykstame, mes komitetas. Ir ten tikslas buvo susitikti su žmonėmis, su kuriais čia neįmanoma susitikti. Mes susitikome su viena nevyriausybinė organizacija, su jos atstovais. Tai iš pradžių buvo sakoma, kad susitikime su keliomis organizacijomis, bet pasirodė tik vienos atstovai. Mes esame aplinkosaugos komitetas. Ir palaikyti santykius su nevyriausybinėmis organizacijomis mums kaip parlamentarams yra labai svarbu. Mes žinome, kad klausimų turime daug. Aš uždaviau klausimus dėl brandolinės energijos, pavyzdžiui, bet jeigu pasirodys, sakykime, tik viena organizacija, tai kokia diskusija gali būti manoma. Dėkuoju. Ich habe noch zwei Wortmeldungen kurz Dėkoju dar ponė Štelert tai ir delegacijų vadovai. Mes jau daug kartų šnekėjome, tačiau niekada neturėjome progos pasiremti pavyzdžiais, pažiūrėti pavyzdžių e, to, ką mums sako vyriausybė. Labai svarbu, aišku, labai gražiai viskas šnekėta, gražios kalbos ir viskas puiku, bet niekas negali patikrinti, kaip iš tikrųjų yra. E, mes vietoje šį beitą pamatėme ir iš to, ką pamatėme, pamatėme, kad problemų yra. Ponas Leinin, e, kai važiuoju į Turkiją, visą laiką pabuvoju Ankaroje, e, Stambulė visuomenė, Ankaroje vyriausybė. Tai labai svarbi mano programos dalis. E, susitikau ir su nevyriausybinėmis organizacijomis. Turkijoje tų nevyriausybinių organizacijų yra daug, tačiau jos nelabai matomos. Mes vis tik tai susitikome su įmonių e, konfederacija, su aplinkosaugos atstovais. Aišku, labai buvo gerai, bet reikėtų kitą kartą padaryti dar geriau. Ačiū už tokius išsamius apibūdinimus, už tai, kad pasidalinote savo patirtimi mes irgi galėsime atitinkamai reaguoti. E, situacija šiek tiek kinta, o savo kitus vizitus planuodami galėsime viską atsižvelgti. atsižvelgti. Toliau norėčiau pasveikinti Danijos maisto žemės ūkio žuvininkistės ministrą Mete Gieskov. Viešne papasakos apie pirmininkaujančios šalies programą. Programa labai ambicinga, jau praeitą savaitę uh, jos buvusią kolegę buvome pasikvietę, vyriausybės vadovę buvome pasikvietę ir išklausėme išsamų pristatymą. Pirmininkavimui Danija labai gerai pasiruošusi, sveikinu Jūs parlamente, e, iš tiesų labai daug mūsų darbo tvarkėje klausimų susijusių su aplinkosauga, jūsų taip pat. Todėl labai e, viskas šaunu taip pat apie e, bioįvairovę. Vakar šnekėjome apie strategiją. Mm, mūsų e, darbo tvarkėje visi šitie klausimai yra mėsos žymė, gaminių žymėjimas ir panašiai. Darbai vyksta toliau ir aišku, kad mums uh, ir toliau reikia gerai, efektyviai bendrauti su taryba. Mes labai džiaugiamės, kad jūs pirmininkaujate ir laukiame jūsų pristatymą. Dėkuoju. Ačiū. Na, mes nauja pirmininkaujanti valstybė, jūs naujas komiteto pirmininkas ir tikėkime, kad e, mes sėkmingai kartu dirbsime per šešis mūsų pirmininkavimo mėnesius. Aš labai džiaugiuosi galimybę būti šiandien čia ir pristatyti mūsų programą. Mes labai ilgai ir kruopščiai ją rengėme ir svarbu pabrėžti nuo pat pradžių, kad mes e, suvokiame, kad mūsų laukia rimtos reformos ir jas įgyvendinti bus būtina kartu su parlamentu. Mums tai labai svarbu. Taigi mes turime palaikyti glaudžius ryšius ir būti pasirengę dialogui. Pirmiausia, trumpai pristatysiu pagrindinius pirmininkaujančios Danijos prioritetus. Mes siekiame tapti atsakingą, dinamišką, aplinką tausojančią ir saugę Europą. Tai pirmasis mūsų prioritetas. Ir mes turime užtikrinti tokią ateitį, kuri bus saugi ekonominių ir socialinių ir aplinkos požiūrių. Aš pristatysiu mūsų programą ir vėliau galbūt pakalbėsiu apie kai kuriuos konkrečius klausimus mūsų darbo atvarkėje. Mes esame pasirengę e, vadovautis darbo atvarkė, kurioje siekime užtikrinti aplinką tausojantį augimą. Sieksime kurti darbo vietas, nedidinant energijos suvartojimo. Tai įmanoma. Sieksime skatinti aplinką tausojantį augimą. Tai būtina ateities geroviai, vystimuisi ir užimtumui Europoje. Bet aišku, mes turime ieškoti ekonomiškų sprendimų ir atsižvelgti į įmonių konkurenciją ir konkurencijos sąlygas. Koncentruotis į aplinką tausojantį augimą yra būtina, tai suteiks naujų galimybių. Mes turime siekti, inovacijų ir tapti naujų technologijų lyderiais. ES turi rodyti pavyzdį. Jeigu ES nepasinaudos šią galimybę, tai žaliojo ar tausaus augimo galimybės bus geriau išnaudotos kitur. Nuo praeitų metų spalio vyksta diskusija dėl komisijos pasiūlymo dėl bendros žemės ūkio politikos reformos. Šios diskusijos vyksta ir parlamente, ir taryboje. E, mums kyla iššūkis reformuoti bendrą žemės ūkio politiką ir pritaikyti ją besikeičiantiems ES prioritetams, besikeičiančiams sąlygoms ir besikeičiantiems vartotojų, ūkininkų ir mokesčių mokėtojų e, lūkesčiams. Pirmininkė dabar galbūt per anksti kalbėti apie pagrindinius reformos elementus, bet aš norėčiau pabrėžti keletą šios reformos aspektų. Paprastinimas, ekologiškumas ir nuosekli, nuoseklus politikos vykdymas. Dar vienas svarbus elementas mūsų darbo atvarkėje - tai bendra žuvininkystės politika. Čia mums taip pat kyla iššūkių susijusių su aplinkosauga, nes tai yra vienas iš sektorių, kuris labai priklauso nuo aplinkos būklės. ES šiuo metu yra maisto saugos srities lyderė, tačiau mes turime toliau modernizuoti šios ryties teisės aktus. ES vartotojai turi būti tikri, kad rinkoje esantis maisto produktai yra sveiki, saugus ir pagaminti laikantis gyvūnų gerovės standartų. ES reikėtų suderinti maisto saugos standartus ir tai vienas mūsų pirmininkavimo prioritetų. Siekiame stiprinti ES vartotojų apsaugą ir stiprinti ES pozicijas, stiprinti eksportą ir užtikrinti importuotų maisto produktų saugą. Dabar porą žodžių apie konkrečius pasiūlymus, kurie šiuo metu svarstomi komitete. Pirmiausia, pasiūlymai dėl maisto kūdikiams ir maistas skirtos specialiems, spe, specialios medicinės paskirties produktų. Atitinkami mm, teisės aktai galioja jau nuo 1989 metų, o komisija siūlo dabar atsakyti e, dietinio maisto savokos ir taryba tam visiškai pritarė. Tačiau Valstybės narės abejoja, kad reikėtų apsiriboti tik tai diskusijomis apie maistą kūdikiams ar specialios medicinės paskirties maisto produktais. Europos parlamente jau įvyko diskusijos ir Europos parlamento nariai e, palaiko šio valstybių narių nuomonę. Pirminkaujantį valstybę mano, kad e, įmanoma rasti bendrą sutarimą Europos parlamentui ir tarybai dėl pagrindinių šių pasiūlymo elementų. Taigi, pirmininkaujanti valstybė yra pasirengus e, pasiekti sutarimo pirmojų svarstymų dėl, šių, dėl šio teisės akto pasiūlymo. Siekime tinkamai bendradarbiauti su komisija. Na ir mes tikimės, kad tinkamai bendradarbiausime su pranešėju ir komitetu apskritai. Na ir dar pristatysiu pirmininkaujančios valstybės požiūrį į klausimą dėl galvijų elektroninio identifikavimo ir neprivalomo jautino ženklinimo nuostatų atsisakymo. Pirmininkaujantį valstybę mano, kad e, turėtume pasiekti sutarimo su Europos parlamentu per artimiausius šešis mėnesius. Kitas klausimas, kuris yra labai svarbus visoms institucijams, tai gyvūnų gerovė. Ir pirmininkaujanti valstybė spręs e, susijusius klausimus. 2011 m. lapkričio 10 d. komisaras Dali pristatė ataskaitą dėl gyvūnų apsaugos juos pervežant. Na ir ši problema bus aktuali ir pirmininkaujančiai Danijai. Mes užtikrinsime, kad taryba tinkamai įsigilintų į šią ataskaitą. Taip pat e, manau, kad e, svarbu mums kaip e, politikams suprasti, kad milijonas piliečių yra pateikę savo parašus internetinėme tinklalapyje dėl gyvūnų transportavimo ir maksimalios transportavimo trukmės. Ir nors tai nėra teisinės galios, te, teisinė galia turintis pasiūlymas, vis dėlto tai yra stipri ES vartotojų pozicija, išsakyta mums, kaip teisės aktų kuriejams. Mes taip pat analizuosime komisijos komunikatą dėl ES strategijos um, skirtos gyvūnų gerovės apsaugai. Šią šį komunikatą komisija e, priėmė praeitą savaitę. Na ir čia šioje srityje Europos parlamentas yra taip pat priėmęs e, rezoliuciją savo iniciatyvą dar 2010 metais, gegužės mėnesį. Pirmininkaujanti Danija kartu su komisija surengs konferenciją skirtą gyvūnų geroviai. Ta konferencija vyks vasario 29, kovo 1 dienomis čia Bruselėje. Ir mes kalbėsime apie atitinkamų nuostatų um, užtikri, vykdymo užtikrinimą, e, kalbėsime su mokslininkais, visomis suinteresuotomis šalimis ir, aišku, kviečiami ir Europos parlamento nariai. Na, kalbant apie gyvūnų auginimą ir žmonių sveikatą. Mes taip pat renksime tarybos atsakymą komisijos veiksmų planui dėl grėsmių, kurias kelia atsparumas antibiotikams. Iš tikrųjų, tai yra didžiulė problema ir daugybė žmonių kasmet miršta dėl atsparumo antibiotikams. Taigi šį klausimą būtina spręsti. Mūsų sprendimas bus visa apimantis ir mes norime įtraukti ir veterinarijos, ir žmonių sveikatos priežiūros sektorius. Na ir čia svarbios dvi e, Europos parlamento rezoliucijos neseniai priimtos šiuo tikrai svarbiu klausimu bus surinkta konferencija skirta kovai su atsparumu antibiotikams. Ši konferencija bus rengiama kovo 14-15 dienomis Kopenhagoje. Šis konferencijos tikslas keistis gerąją patirtimi ir patvirtinti veiksmus skirtus kovoti su atsparumu antibiotikams. Manome, kad svarbu kad ES kaip viena pagrindinių mėsos gamintojų ir eksportuotojų vaidintų svarbu vaidmenį atliekant tinkamą mėsos tikrinimą, kad e, egzistuotų stipri mėsos tikrinimo sistema. Svarbu, pabrėžti, kad tai labai svarbu užtikrinant maisto saugą, bet taip pat tai yra labai brangus malonumas mėsos gamintojams. Taigi mes turime veikti veiksmingai ir būtent todėl organizuojame šią ekspertų lygio konferenciją, kuri bus rengiama vasario 2 ir 3 dienomis. Jos metu mes kalbėsime apie galimus pakeitimus ES teisės aktuose. Ne pirmininkė, pabaigai pasakysiu, kad pirmininkaujantį Daniją darys viskas, kas nuo jos priklauso per artimiausius mėnesius, kad dialogas tarp mūsų institucijų vyktų sklandžiai Ir aš baigdama savo pasisakymą priminsiu mūsų pirmininkavimo programos pavadinimą. Mūsų programa pavadinta veikli Europa, Europe at Work. Ir manau, kad šiais finansų krizės laikais labai svarbu stengtis išlaikyti optimistinį požiūrį ir prisiminti, kad mes savo darbu, savo pastangomis galime išbristi iš susiklošęs krizės ir galime tai daryti, ne darydami žalos aplinkai. Na ir mes toliau tikrai sunkiai dirbsime, siekdami užtikrinti saugio Europos žemės ūkio, žuvininkystės ir maisto saugos ateitį. Ačiū. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Äh, ich bedanke iš tiesų nusipelnote plojimų. Labai ačiū, kad pristatėte savo tokią ambicingą programą, tokią įvairią. Man be galo patiko tai, ponė ministrė, ką jūs sakėte pabaigoje. Europa turi dirbti. Europa prie darbo. Dažnai tie projektai gali būti kvestionuojami ir dėl to, kai jūs pirmininkaujate, mes tikrai dedame didelės viltis. Geri e, pasiūlymai, e, tikros problemos turėtų būti sprendžiamos, kuriant tikrus teisės aktus. Valstybės narės tokiu būdu galėtų e, e, sukurti naują pasitikėjimą savo žmonėms, nes būtent pasitikėjimas reikalingas. O jūsų programa kaip tik alsuoja tuo pasitikėjimu. Tačiau matau, kad kolegos nori klausimų užduoti. Klausimų iš tiesų daug ir dabar pradėsime. Trys minutės kiekvienam klausimui. Du klausimų ciklai. Kiekvienas žmogus neviršė trijų minučių užduodamas klausimą. Linda McCohen, paskui Kristel Šeremos. Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite man kalbėti daniškai, nes ministrė iš mano šalies, iš Danijos. Dėkuoju. Brangimete, labai malonu, kad atvykai į parlamentą, mums labai malonu, kad tu čia apsilankėjai ir būtent mūsų Envi komitete. Man labai sunku kritiškai viską vertinti, nes atrodo, kad jūsų programa pirmininkavimo yra puiki ir labai ambicinga. Aš visiškai pritariu tam, kad pirmininkaujantį šalis ša, sako, kad Europa turi pradėti dirbti. Tačiau norėčiau šiek tiek pakritikoti ir norėčiau tavęs paklausti, kaip manai galima valstybės narės privesti dirbti, kad Europa irgi galėtų dirbti. Nes Labai dažnai atsidurime toje, tokioje situacijoje, kai teisės aktai yra visai neblogi, bet e, valstybėse narėse stringa jų įgyvenimas ir taikymas. Tad norėčiau paklausti, kaip jūs taryboje dirbsite ties šiuo klausimu. Kitas klausimas būtų dėl atsparumo antibiotikams. Mes visi čia susirinkę bent jau savo komitete žinome, kad klausimas yra be galo svarbus ir žmogaus sveikatai yra labai svarbus šis klausimas. Tačiau kokios konkrečiai iniciatyvos imsite šioje srityje? Žinau, kad nerimas nerimo dėl šito klausimo yra, kažką tai daryti reikia. Ir įvairūs požiūriai Europoje šiuo klausimu vyrauja. Europos šalis galbūt labiau e, griežčiau žiūri šį klausimą negu pietų klaus, e, šalis. Ir kitas klausimas, kurį norėčiau tau užduoti, yra štai koks. Šis klausimas būtų susijęs su maisto produktais. Mes akcentavome bisfenolį A maisto produktuose kaip tai vadinasi iš tikrųjų ant pakelių tas bisfenolis. Kaip, ne, net nežinau kaip čia pasakyti, bet kaip tą bisfenolį vieną, bisfenolio vienas klausimą spręsti ant pakelio į žymėjimą ir panašiai. Ir jo buvimą apskritai produktuose daugelis valstybių narių galvoja jį uždrausti. O kaip jūs galvojate tai įgyvendinti? Labai ačiū už tokią ambicingą programą. Esu įsitikinusi, kad mes galėsime čia įnešti savo indėlį ir pateikti atitinkamų teisės aktų pasiūlymų. Labai ačiū. Ester Delange. Um, like Dėkoju. Noriu užduoti klausimą iš maisto srities. Aš norėčiau pasakyti, kad aptariama direktyva dėl susijusimai sauga yra vienas iš jūsų prioritetų. Mums dar teks balsuoti šiame komitete šio klausimu, tačiau jau galime iš pakeitimų matyti, kas bus aktualiausia, kokios temos bus kontroversiškiausios. Norėčiau, kad informuotumėte mus, kokia yra susikloščiusi situacija taryboje Viena vertus yra kalbama apie mažo kaloringumo dietas, komisija siūlo žemo kaloringumo dietinius produktus iš, pa, pa, išimti iš specialių taisyklių srities ir perkelti į bendrų taisyklių sritis. Mes iš tikrųjų labai domimės tais produktais, kurie yra ypač žemo kaloringumo. E, yra pateikta įvairių pasiūlymų Tiesiog vieni sako, kad mums e, tiesiog reikėtų palikti tuos produktus e, toje srityje, kokioje jie yra, toje kategorijoje, kurie jie yra dabar. Kai dėl kūdikių maisto. Suprantu, kad Danija yra gal vienintelė šalis Europoje, kur, rink, kur pagal bendrą rinką, kur tiems produktams taikomos kitokios taisyklės negu bendros rinkos taisyklės visiems maisto produktams. Šie produktai skirti kūdikiams iki metų irgi yra siūloma jūlams taikyti bendras rinkos taisyklės ir jokių specialių taisyklių sakoma jiems nereikia. Tačiau komisija ir toliau neatsako į klausimą, o kasgi atsitiks, jeigu bus um, atmesta ta horizontalioji direktyva. Ir paskui pagal tas horizontales taisyklės galės produktai patekti į rinką arba bus neleidžiamas patekti į rinką teks pasitelkti bendras galiojančias teisinės taisyklės. Tad norėčiau, kad pateiktumėte daugiau informacijos apie tai, kas taryboje kalbama šiais klausimais. Ir, pavyzdžiui, kokie dar jums klausimai rūpi susijęs su maistu ir mytyba apskritai. Pavyzdžiui, kaip mažinti maisto kiekį gal ar, ar panašiai. Kaip, pavyzdžiui, glutenai gal yra tas klausimas taip pat, kuris jums rūpi. Dėkoju. Chris Davis. Kolega Chris Davis. No, thank you, um, but uh, Frederick Rees will take the... Dėkoju. Kolegai suteiksiu žodį klausti pirmiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė Rys. Aš taip pat noriu padėkoti ponė Gžeškov. Man sunku ištarti šią pavardę, tačiau džiugu ją čia matyti. Tiesiog vakar mes kalbėjome apie moterų atstovavimą mūsų valdyboje ir aš mat, galiu šiandien konstatuoti, nors tai nieko neturi bendro su mūsų aptariama tema, galiu pamatyti, kad Danijoje moterims atstovaujama puikiai vakar matėme moterį ministrę, šiandien susitiksime su ministre atsakinga už sveikatus ir tai aš manau, kad moterims atstovaujama Danijoje puikiai. Ačiū už tuos išdėstytus prioritetus, kuriuos čia išdėstėte ir štai peržiūrėjau jūsų išdėstytus prioritetus, e, kurie išdėstyti šiame dokumente. Tiesiog jūs pasisakote už inovacijas, už konkurencingumo didinimą. Veikli Europa iniciatyva jums taip pat yra rūpinimas klausimas ir mm, aišku, status quo būtų mm, blogas siūlymas. Kolegė Duliong išdėstė gana ilgą pasiūlymą. Specifiniai maisto produktai yra tas rytis, kur aš esu pranešėję. Tiesiog kolegija jau pasakė viską, ką reikėjo pasakyti. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad sulaukime gal 500 pakeitimų. Visi trys komitetai, kurie šį klausimą nagrinėja, gavo ir pateikė tuos pakeitimus. Ir visą tai rodo, kokia aktuali yra mūsų aptariama tema. Tad norėtųsi išsiaiškinti, kas apie tai manoma taryboje ir kaip galėsime spręsti tuos e, probleminius klausimus, pavyzdžiui, pienas skirtas augimui, pavyzdžiui, ypač mažo kaloringumo dietos ir panašiai. Grįžkim prie klausimų. Jūs Sakėte, kad vienas iš jūsų šūkių yra žemės ūkio srityje, kad Europa turi būti eksportuotoje. Ar nemanote, kad taip pat reikėtų pasirūpinti savo atsargomis, gaminti pakankamai savo pirmiausia? Na, aš esu liberalų atstovė, mes draudimų nemėgstame, tačiau labai svarbu yra tai, kad visi tie vaisiai, daržovės mūsų uh, prekybos centruose būna atvežti iš visų pasaulio kampelių, iš pačių tolimiausių skaitant. Ir tai, ko gero, yra problema. Ar jūs ketinate imtis iniciatyvos, atsižvelgti mūsų balsavimą praėjusią savaitę Strabūrė, kad būtų užkirstas kelias maisto produktų švaistimui Europoje? Nes dažnai matome, kad išmetami tie maisto produktai, kurie dar yra visiškai tinkami vartojimui. Tiek Belgijoje, tiek kitose uh, Europos valstybėse ta problema egzistuoja. 80 milijonų tonų maisto yra išvaistoma Europoje per metus. Tai yra skandalingi skaičiai. Ir aš manau, kad verta būtų paklausti, ar ketinama čia imtis kokiu nors iniciatyvų. Na ir baigdama norėčiau paklausti. Savo dokumente kalbate apie teisinės taisyklės, kurios reguliuotų maisto produktų sritį. Sakote, kad e, atskiros taisyklės turėtų būti taikomos gamintojams. Ką jūs e, ketinate siūlyti mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes žinome, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms nelengva yra pakelti papildomą administracinę naštą. Tarp mili, pusės milijono ir milijono eurų kainuoja, pavyzdžiui, kokia nors įmonė papildomų kažkokių maisto rekomendacijų ar teiginių paskelbimas. Tai tikrai jums didžiulė našta. Ką apie tai manote? Ačiū, pirmininkas. Ačiū. Žodis kitam kolegai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū ministrei, ponė Hasi, ačiū ponė ministrei, kad atvyko į mūsų posėdį. Norėčiau paklausti apie aplinkosaugos aspektą susijusi su žemės ūkio politika. Žinome, kad džiūsta upės, ežerai, pavyzdžiui, Žinome, kad žemės ūkio srityje naudojami chemikalai teišė, pavyzdžiui, Baltijos jūros pakrantę. Ir vienas iš ženklų, rodančių, kad jūros ekologinė padėtis yra bloga, yra tas, kad pasirodo ženklų, rodančių, kad regione trūksta vandens. Trūksta degonės, atsiprašau. Ir žemės ūkis yra atsakingas už iš dalies, didelė tam tiksliau, dėl tos taršos. Ilgą laiką į šį aspektą nebuvo kreipiama dėmesio įgyvendinant žemės ūkio politiką. Tačiau realybė yra tokia. Mes negalime išspręsti Baltijos jūros ir daugelio upių ekologinės problemos, nespręsdami žemės ūkio politikos tam tikrų klausimų. Aš norėčiau paklausti, ar pirmininkaujančiai Danijai tai yra svarbus klausimas. Jis juk E, taip pat dalyvausite gyvendant žemės ūkio politikos reformą. Jūs tai šis klausimas rūpi. Ačiū. Dėkuoju. Žodis Kristai Klas. Dėkuoju. Ačiū, ponė ministrė, kad atėjote į mūsų posėdį. Mūsų komitetas, aišku, dirba pirmiausia prie aplinkos saugos klausimų. Jūs kalbėjote apie žalėjį augimą ar ekologinį augimą. Tai yra iš tiesų labai svarbus dalykas. Žemės ūkio bendrosios politikos reformos jūs pernelyg detaliai nenagrinėjote. Mano požiūriu yra labai svarbu, kad čia mes nulatos pabrėžtume tai, kas yra daroma žemės ūkio srityje, kai kalbame apie taip vadinamai cross compliance, kas daroma kraštovaizdžio srityje. Reikėtų labiau pabrėžti nacionalinių valstybių vaidmenį, nes būtent jos turėtų užtikrinti žymiai geresnę kontrolę susijusiu su šia aspektu. Mes sulaukėme daug elektroninių laiškų iš asmenų, kurie, kuriems rūpi gyvūnų apsauga. Gyvūnų pervežimas irgi yra tas klausimas, kuriam reikėtų skirti žymiai didesnį dėmesį. Gyvūnai yra gyvūnai pervežami būna dažnai skerdimų, reikėtų, kad pervežimo laikotarpis būtų neilgesnis kaip 8 valandos. Fitosanitarinės rytie taip pat yra daug spręstinų problemų. Jūs žinote, kad 2012 pabaigoje sulauksime naujų siūlymų, ar taryboje galėtumėte užtikrinti, kad nacionaliniai planai būtų tinkamai pateikti taryboje, kad galėtume jūsų paramos dėka paskui tinkamai juos įgyvendyti. Dar vištų dedeklių klausimas. Reikėtų užtikrinti, kad vištos dedeklės taip pat gyventų tam tikromis sąlygomis ir kad kiaušiniai, kurie buvo sudėti netinkamomis sąlygomis, nepatektų į rinką. Ačiū. Thank you, Chairman, and... Danielsen. Jorgensen, ačiū. E, ačiū ministrai. Džiaugiamės matydami Jūs Bruselėje. Žinau, e, pažįstu Danijos ministrė ir manau, kad tikrai negalėtume ir norėti geresnės sąjungininkės savo darbe. Aš taip pat turiu klausimą, kuris taip pat yra susijęs su bendra žemės ūkio politika. Jūs sakėte, kad tai vienas jūsų prioritetų, bet detalių nepateikėte. Suprantu, kodėl, bet gal galėtumėte pristatyti pagrindinius principus, kuriais remsitės dirbdami, nes nemažai aplinkos organizacijų išreiškė susirūpinimą, kad realiai žemės ūkio politikos reforma visiškai nepadės užtikrinti aplinkosaugos. Taigi, Kokie jums principai yra svarbiausi? Kaip jūs užtikrinsite naudą aplinkai? Ir dar vienas klausimas, ar galbūt pastaba. Dėkoju, kad paminėjote tą kampaniją dėl gyvūnų pervežimo trukmės. Ir šio komiteto daug narių dalyvavo toje kampanijoje, taigi džiaugiamės, kad jūs tą kampaniją priemėte domėn. Tik tai norime pateikti dar vieną argumentą, kuriuo galėsite pasinaudoti taryboje. Komisaras e, daly nelabai linkęs pristatyti viziją dėl savo vizijos šios rytyje, tačiau anksčiau šios ryties komisijos nariai yra žadėję pateikti naują teisės akto pasiūlymą ir tai buvo žadėta jau praeitos kadencijos metu. Taigi tas pažadas realiai egzistuoja, buvo patiktas pažadas parlamentui, kuris neįvykdytas. Ačiū dar du kalbėtojai. Kris Deivis suprantu, kad jums teko daug darbo bendro žuvininkystės politika, jos reforma, bendrosios žemės ūkio politikos reforma ir daug kitų klausimų. Bendro žuvininkystės politika man aktualiausia bus per artimiausius mėnesius. Aš suprantu, kad žuvininkystės klausimai ministrų lygmenių nėra prioritetiniai O taip turėtų būti, jeigu mes norime užtikrinti, kad e, būtų užtikrintas tinkama jūrų aplinka. Dabar jūrų padėtis yra tikrai sudėtinga. Mano klausimas būtų toks, ar jūs turite pakankamai politinės paramos? Ar jūs remia ES valstybių narių ministrai pirmininkai ir ar įmanoma bus padaryti reikiamus pakeitimus. Ir iš tikrųjų, ar būtų galima pasakyti visoms, visiems valdžios lygmenims, kad e, tai nėra antrailis klausimas. Žuvininkystės politika nėra antrailis klausimas, kad jis yra tikrai svarbus. Na ir iki šiol vienas sudėtingiausių dalykų, kalbant apie žuvininkystės e, reformą, buvo tie susitikimai ar Žemės žuvininkystės taryba vykstanti gruodžio mėnesį. Ten daugiausia kalbama apie kvotas Na ir nepriimami kiti sprendimai. Ir nėra priimami tinkami sprendimai dėl ilgalaikių valdymo planų. Ir taip pat nepakankamai atsižvelgiama į Europos parlamento nuomonę. Ačiū, Kris Deivis. Toliau, Kalšiūtė. Ačiū. Sveikinu užėmus pirmininko pareigas. Na, aš e, taip pat kalbėsiu apie gyvūnų pervežimą. Jūs jau minėjote surinktą milijoną parašų ir tą aštuonių valandų limitą reikalaujama. Ir kiti kolegos jau minėjo, kad mums buvo duotas konkretus pažadas, kuris neišpildytas. Tačiau vis dėlto yra čia dvi skirtingos problemos - įgyvendinimo problema ir pačių teisės aktų problema. Ir komisija kažkodėl e, akcentuoja įgyvendinimą. Tačiau manau, kad tai neteisinga. Tam, kad būtų užtikrintas teisės aktų įgyvendinimas, reikia pirmiausia sumažinti pervežimo laiko limitą. Tai padėtų įgyvendinti. Jūs e, nekalbėjote apie genetiškai modifikuotus e, organizmus. Uh, Čia šioje srityje taip pat yra surinktas milijonas parašų. Ir jūs taip pat minėjote dar atsparumą antibiotikams. Yra tam tikrų gaminių turinčių atitinkamų genų. Taigi, kokia būtų jūsų pozicija dėl GMO apskritai? Ir dar vienas klausimas dėl viešųjų pirkimų. Manau, kad viešieji pirkimai yra gera priemonė užtikrinant, kad e, būtų sudarytos tinkamos sąlygos ūkininkams ir kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė. Mūsų šalyje dabar nagrinėjama nemažai bylų teisme dėl viešųjų pirkimų. Taigi, Mums svarbu, kad jūs imtumėtės ir šio klausimo sėkmės. Dėkuoju. Sveikinu. O dabar, ponė ministrė, jūs turite galimybę atsakyti užduotus klausimus. Dėkoju už visus tos klausimus, kurie yra tikrai labai įdomus. Kiek man laiko? Kiek valandų skirsite atsakymams į savo klausimus, klausė mane ministrė. Na, tie klausimai yra tikrai labai svarbus ir pasistengsiu padaryti viską, kad, kad atsakyčiau į visus. Buvo užduota daug klausimų dėl gyvūnų gerovės. Manau, kad iš tiesų labai svarbu, kad pirmininkaujanti ES į Daniją surenktų diskusijas mūsų pirmininkavimo metu. Mes numatėme diskusijas dėl gyvūnų pervežimo, numatėme e, deklaraciją tam tikrą komisijos dėl gyvūnų gerbuvio, kai dėl rodiklių tam tikrų taip pat esame numatę. Esame numatę konferenciją Kompenhagoje šiuo klausimu, tikimės, kad tarybos išvadų taip pat netrukus sulauksime šiuo klausimu, nes mums tai yra iš tiesų labai labai svarbu. Suprantu, kad jau yra buvę priimtų taisyklių praeitie ir ne viskas buvo lengva įgyvendinti, nes kaip matote, Pone Klas minėjo, kad buvo dar tam tikrų problemų išlikę. Mums dabar reikia, dėl, dėl Pone Klas minėjo problemą iškilusią dėl vištų dedeklių. Ir dabar e, turime parengti naujas taisyklės, nes jeigu norime, kad būtų išspręsta būtent šita problema, aišku, ištaugintojams teks statyti naujas fermas, įrengti naujas, nau, naujas buveinės vištoms ir naujus narvus galbūt. Tad negalime sustabdyti visko, kas vyksta, tiesiog turime uh, dirbti skaidriai ir užtikrinti, kad taisyklės bus įgyventinamos skaidriai. Valstybės narės bus vėlgi klausiamos, kiek joms pavyko pasiekti e, įgyvendinant reglamentą. Aš manau, kad tai yra vienas iš dalykų. Ir mes turime laikytis taisyklių, nes yra neprimtina tai, kad kai kurios šalis tų taisyklių nesilaiko. Aš išgirdau iš komisijos atstovų, kad kai kalbame apie višras dedeklės ir panašiai, komisija ketina imtis veiksmų prieš 14 valstybių narių. Nežinau, kaip jūs žiūrit. Tai šiaip aš manau, kad komisija turėtų imtis labai skubių veiksmų. Turime taip pat turim taip pat padaryti viską, kas reikia šios rytyje, kai dėl atsparumo antibiotikams klausimų. Kolegos parlamentarai daugelį klausimų uždavė, labai didžiuliai skirtumai egzistuoja tarp to, kaip į šią problemą žiūri atskiros valstybės narės. Mes galime teikti taip vadinamą šiaurės šalių iniciatyvą, kur kalbam apie vienodos sveikatos užkrinimą visiems. Tačiau žinome, kad Danijos pozicija ir Šiaurės pozicija yra vienokia ir jie apima na, tokias nuostatas, kurios artimos daugeliu. Ir čia aš manyčiau, gal galėsime sulaukti vieningo požiūrio, paremianti mūsiški iš daugelio valstybių narių. Visuomet svarbu iškelti klausimą, kam turi būti naudojami antibiotikai kam jie naudojami, kaip jie naudojami ir kaip sumažinti jų naudojimą. Nes apskritai turi būti naudojami, e, anti, turi būti mažinamas antibiotikų naudojimas ir taip pat tam tikrų antibiotikų naudojimas turi būti labai ribojamas, kadangi mums reikia, kad piliečiai ateityje turėtų galimybę būti gydomi, jeigu jie susirga nes būtų iš, tiek, iš tikrųjų baisu, jeigu tektų nebeprimti žmonių į ligoninės, kadangi nebeišeina jų gydyti dėl to, kad e, praeitie jų organizmą pateko per nelik didelės antibiotikų dozės. Ir tai yra vienas iš tų klausimų, kuris labai rūpi e, pirmininkaujančiai Danijai. Na, dėl jūsų kito iškeltų klausimų jūs atrodo nesate dideli optimistai. Na, didžiulių skirtumų čia skirti neturėtų, kol dabar vyksta preliminari fazė taryba, kiek žinau, rems e, iškeltus siūlymus, tačiau diskusija tebesitėse. Apie tai dar bus diskutuojama toliau, išvadų kol kas dar nėra. Jūs taip pat klausėte manęs dėl gliutenų. Manau, kad svarbu yra štai kas. Svarbu, kad būtų atsižvelgiama į tai, kiek vieni ar kiti organizmai toleruoja gliutenus. Visiems turi būti numatytas vienodas apsaugos lygis. Šitą problemą gali spręsti pasitelkiant tinkamą produktų žymėjimą. Tai yra vienas iš variantų. Uh, Galbūt reglamentą būtų galima patvirti iš tuo klausimu. Tačiau šį klausimą nebejotinai spręsime. Kaip priversti dirbti valstybės, nes kaip priversti jas veikti. Aš norėčiau pasakyti, kad nėra taip, kad valstybės narės nieko neveiktų. Jos dirba, iš tikrųjų. Visi dirbame. Pergyvename finansinę krizę, laikai sunkus iš tikrųjų Europos Sąjungai. Tačiau Tačiau dirbame visi kartu. Ką jau spėjome pamatyti ir štai kas mes turime galimybę sustikti su visais, kurie nori kažką daryti, kurie nori kai ką keisti ir eiti į priekį. Kaip jau sakiau, kalbėdama apie gyvūnų apsaugą, reikėtų, kad visa Europa veiktų, o ne atskiros jos šalys įgyvendinant galiojančius teisės aktus. Maisto švaistimas. Pritariu poniai Rys, klausimas iš tikrųjų labai svarbus. Ačiū Europos parlamentui, kad iškėlė šį svarbų klausimą. Jis jau buvo iškeltas plenarinėme posėdėje ir suprantu, kad parlamentui šis klausimas iš tikrųjų rūpi. Negaliu kol kas pateikti daug informacijos apie tas iniciatyvas, kuriemis iš šio klausimų taryba. Tiesiog turime sulaukti tarybos išvadų. E, šiuo klausimu gruodžio mėnesį buvo parengta tam tikrų iniciatyvų, tačiau žvelgiant iš Danijos perspektyvos galiu pasakyti, kad mes savo šalyje e, stengiamės kad vaikams, pavyzdžiui, tiekiamas maistas būtų bent 60 procentų ekologiškas. Mes stengiamės, kad būtų vartojama kuo daugiau ekologiško maisto apskritai. Dar yra tiek daug dalykų, apie kuriuos norėčiau pa pakalbėti šiandien, tačiau štai maisto pakankamumas. Mes tiesiog, ko gero, nesuvokėme iki galo, kad Europa yra globalaus pasaulio dalis. Ir svarbu yra štai kas. Mes kalbame apie eksportą, be abejo. Tačiau E, krizės laikais mums reikia pinigų, kurie patektų ES iš kitų šalių, taigi privalome eksportuoti, jeigu tų pinigėlių norime gauti. Pone Hasi kalbėjo apie e, taršą, apie jų Baltijos jūros taršą ir upių jūrų sausėjimą. Manau, kad problemų yra daug. Mes žinome, kad problema yra didelė, sprendimų reikės ieškoti, tačiau apie tai yra kalbama vandens direktyvoje. Vandens direktyva yra gyvendinama jau kuris laikas, įgaliojo kuris laikas. Aš manau, kad bendrosios žemės ūkio politikos tenka pasakyti štai ką. Ir čia prieiname prie pono Jugensen klausimo. Mm, iš tikrųjų, klausimai čia labai svarbus. Mes, kaip ir mininkaujantį valstybę, privalome užtikrinti, kad žalinimo politika vyksta ne tik popieriuje, bet kad ji iš tikrųjų vyksta ir realiame gyvenime. Kaip jūs tikriausiai žinote, subsidijos e, yra numatytos pirmajame ramstyje 70 procentų jų tik bus išmokėta, o 30 procentų e, bus išmokėta tik tada, jeigu bus priimtos tam tikros priemonės ir įgyvenintos, kurios yra susijusios su e, ekologinių priemonių taikymu, jeigu bus įgyvenimo žalinimo priemonės. Visą tai yra svarbus dalykai. Taip pat svarbu e, užtikrinti tinkamą sėjomainą. Ir mums galbūt reikėtų į visą tą mano išdėstytą meniu įtraukti daugiau priemonių, kurios būtų taikomos kiekvienai šaliai. Be abejo, žalinimas yra svarbus dalykas, tačiau skirtingose šalise yra skirtingas klimatas, skirtingi dirbožėmiai, skirtinga padėtis, kuri gali diktuoti skirtingus sprendimus. Pavyzdžiui, vieni dalykai tiks vienoje šalyje, o kitoje šalyje reikės visai kitokių dalykų. Visą tai irgi būtų galima įtraukti į antrojo ramščio priemonės, tačiau tai jau yra kita diskusija. Taryboje dar diskusijos šio klausimu nebuvo. Mes, kaip pirmininkauti valstybė, pradedame teikti tam tikras iniciatyvas ir stengiamės jas visas subendrinti. Pone Deivis, dėl žuvininkystės politikos reformos. Aš manau, kad jūs iškeltė politiškai labai svarbų klausimą. Jeigu pasižvelgtumėte į komisijos siūlymą, kurį jau turime ant stalo, jūs pamatysite, kad siūloma pati tvariausia, kokia tik įmanoma, žuvininkystės politika nes jos tvarumas yra svarbiausias aspektas, kuris minimas, kalbant apie visą reformą nuo pradžiaus iki galo. Aš suprantu, kad turime e, iškelti ir išspręsti dar daug klausimų šioje srityje, tačiau diskusijos vyks, jos bus ko gero, jos jau ilgos buvo iki šiol, netrumpos bus ir ateityje. Na, jūs šiek tiek Mm, neigiamai buvote nusistatę tarybos požiūrių dėl kvotų gruodžio mėnesį. Ir aš manau, kad Šiaurės jūrai buvo siūloma taikyti tam tikras priemonės, sumažinti kvotas ir panašiai, o dabar taryba to valdymo plano nesustabdė. Tiesiog manoma, kad tas planas turi būti gyvendintas toliau. Dar diskusijų man pirmininkaujant šiuo klausimu nebuvo. Tiesiog egzistuoja šios ir tie tam tikras politinis interesas ir mes šį klausimą neišvengiamai kelsime. Na štai, regis, jau sunaudojau daug jūsų brangaus laiko ir jeigu bus tokio pageidavimo, esu pasirengusi grįžti į komitetą kitoms diskusijoms. Dėkui. Um, Ačiū. Iš tiesų mums reikia atsakyti rimtai tuos klausimus. Dabar pradedame antrą klausimų turą. Vilmartikin. Martikinin. Mart... Antram raunde klausimai gali ir, ir kartotis. Tai mano klausimas būtų susijęs su BŽUP. E, Ir, aišku, su tom diskusijom Europos parlamente, kadangi yra iš komisijos jau pasiūlymai ir būtent dėl tų žalinimo elementų ir dėl e, tiesioginių išmokų. Jūs, ministra, paminėjote, kad e, taryboje bus diskusijų, bet iš tikrųjų e, svarstant šitą klausimą Europos parlamente, dar kol kas galbūt netiek formaliai, iš tikrųjų matosi tas takoskira tarp valstybių narių ir, ir kai, kurie, kai kurios valstybės narės, aišku, atsižvelgdamos į savo ūkininkus teigia, kad e, galimai e, padidės e, administravimo kaštai, kad dėl žalinimo priemonių ūkininkai bus apriboti, ką jie gali daryti savo, savo žodžiu, dirbamoje žemėje ir panašus dalykai. Tai tiesiog jūs minėjote, kad, kad bus taryboje tam, tam tikros diskusijos dėl tų elementų, bet galbūt dar kažkokių daly, konkretesnių dalykų, galbūt e, susitelkiant tiek ūkininkus, tiek e, vyriausybių atstovus, kažkokia plates, platesnio rato renginys, nežinau, konferencija, kas nors tokio. Ir kitas dalykas nesusijęs su pirmininkavimo prioritetais, bet šiaip iš smalsumo e, Kalbame Europos Sąjungoje, čia Europos parlamente, tam tikros diskusijos dėl maisto produktų skirtingos kokybės skirtingose ES valstybėse. Tai yra, kad sakoma, jog to paties ženklo ar maisto produktas ar kažkoks kitoks produktas skirtingos ES valstybėse yra skirtingos kokybės. Tai nežinau, ar, ar jums yra tekę e, girdėti šitas, e, šitas diskusijas ir tam tikrus nuogastavimus ir ką jūs pati manytumėt šiuo klausimu. Vielen Dank. Als nächstes spricht die Kollegin Karin Kallenbach. Ja, herzlichen Dank in weiten Bereichen. Dėkuoju. Abi, ponė ministrė jau kalbėjo apie tos dalykus, kuriuos aš norėjau paminėti. Tai yra atsparumas antibiotikams pirmiausia. Norėčiau šiek tiek daugiau pasigilinti šį klausimą. Prieš keletą dienų mes kalbėjome apie vieną studiją. Švedijoje buvo konstatuota, kad daug tekstilės gaminių buvo impregnuoti tam tikromis dalelėmis ir tuos gaminius valant ar plaunantos dalelės patenka į e, vandenys ir patenka apskritai į vandens ciklą. Ar e, komisija, ar taryba žino, kad ši problema egzistuoja, buvo atlikta studijos, šioje srityje buvo paprašyta komentarų, norėjau jūsų paklausti, ar jūs, pavyzdžiui, šioje srityje, biocidų srityje konkrečiai, esate numačiusi kažką, konkretaus, ar bus užsakomos naujos studijos, ar yra numatyta kaip nors problemą spręsti. Dėl biocidų e, reglamente jau šis veikas yra numatyta, pavyzdžiui, žymėjimas ir panašiai, bet yra dalykų, kurių šie teisės aktai dar neapima, kas bus siūloma. Kaip bus su nano, e, su nano dalelėmis? Mes žinome, kad tos dalelės patenka į maisto grandinę Ir aš norėjau paklausti, ar yra kokios nors reakcijos šiuo klausimu, kas bus daroma. Dėkoju, ponia Kalimbach. Paskui Horst Schnellhardt. Ačiū, ponia ministrė. Labai įdomu diskutuoti čia su pirmininkaučius valstybės atstovams. Jūsų, ats, jūsų siūlymai labai įdomus. Turiu konkretų klausimą. Europoje kaip žinia, veši tam tikrą epidemiją. Pradėkim nuo finansų ir paskui egzistuoja visai lė kitų dalykų. Tiesiog taisyklės egzistuoja, valstybės narės jos netaiko. Aš manau, kad didžiausia problema čia ir slypi. Nuolatos tenka pradėti nuo nulio. Diskutuojama ir diskutuojama, pavyzdžiui, bendrosios žemės ūkio politikos reforma. Daug buvo kalbama apie kompleksinį paramos susijimą ir panašiai. Niekas nekalba apie laukinius gyvūnus regis, arba priešingai aptariamas šis klausimas ir po to užvarčios iš pradžios prie jo grįžtama iš naujo. Nematau, kad energetikos ir aplinkosaugos reikalų komisarai bendradarbiautų tarpusavyje. Tad kaip norite išspręsti, pavyzdžiui, kai kurių žemių išaldymo klausimus, pūdimų klausimus, jeigu žemė nulatos branksta? žemės ūkio srityje reikia daug ką nuveikti. Na, aš neprieštarauju, kad darbai būtų atlikti, tačiau aš manau, kad turime suprasti, kad daug kas yra daroma, neįgyvendant taisyklių. Problemų yra, diskutuojama vis dėlto į vėdus vartus, o svarbiausios problemos neiškeliamos - gyvūnų transportas, pervežimais. Buvo priimti sprendimai Europos parlamente, o šiandien Vėl kalbama apie tą patį – gyvūnų pervežimas, pervežimo laikas ir taip toliau ir panašiai. Mes žinome, mokslininkai yra įrodę, kad ne tiek lemia pervežimo laikas, tačiau kiek e, praeina laiko tarp pakrovimo gyvūnų į transporto priemonę ir jų iškrovimo, nes būtent tai gyvūnams yra didžiausias stresas. Svarbu taip pat pasižiūrėti, kas transportuoja tuos gyvūnus, kokiom sąlygom jie transportuojami ir panašiai. Tai yra svarbiausia. Aišku, galima kalbėti populistiškai, sakyti 8 valandos pervežimo neilgiau, galima užsimti populizmu į valias, tačiau netai svarbiausia. Kai dėl antibiotikų. Jūs žinote, kad šis klausimas taip pat yra jūsų srities. Svarbiausias klausimasgi čia yra štai koks. Būtent ligoninėse šiandien kyla didžiausių problemų. Jeigu nueinat pas gydytoją, jums išrašomas antibiotikas, o šalia jūsų sėdi pilietis, kuris sveria 100 kg, jūs gaus tą patį antibiotiką kaip ponia, kuris sveria 65 kg, pavyzdžiui. Ir tai yra tikrai labai keista padėtis. Taip pat šiandien kalbėjome ir apie maisto produktų švaistimą. Klausimas aktualus. Diskutuoti reikia. Ir norėčiau čia paklausti konkrečiai. Turime suprasti, kad ne visada teisingai nurodoma produktų galiojimo data. Pilietis turi suprasti, kad, ta, dat, jeigu, kad, kad, kad nebūtina išmesti produktą, kai baigės jo galiojimo laikas nurodytas ant pakuotės. O taip dažniausiai iki šiol įvyksta. Tai Aš manau, kad irgi diskusija turi būti keliama vieša šiuo klausimu ir tai reikia nagrinėti. Ačiū, kolega Šnelhart. Linda McEwen, prašau. Thank you, um... Ačiū. Ir ačiū ministrai už atsakymus ir už tai, ką sakėte, ypač dėl um, atsparumo antibiotikams. Apie tai daug kalbėjome parlamente. Deja, buvo čia intensyvi lobisinė kompanija, kad nereikėtų kalbėti apie veterinarinius vaistus. Vis dėlto tai yra aktualus klausimas šios ryties profesionalams ir reikėtų kalbėti ir apie per didelį antibiotikų naudojimą veterinarijoje naudojamiems vaistams. Toliau žuvininkystės problema yra labai svarbi, kaip ir sakė Kris Deivis. Yra surinktas ir milijonas parašų dėl klausimų susijusių su žuvininkystės sektoriumi. Tai visuomeniai labai aktualus klausimas Ir dabar žmonėms rūpi ne vien Briuselio duodamų pinigų pasidalymas, jiems iš tikrųjų rūpi žuvų ir gyvūnų būklė. Ir dėl daugelio problemų vis dar kaltinamas Briuselis. Nors mūsų šalyje, pažiūrėjau, daugiausia žuvų rūšių išnyko dar 6-7 dešimtmetė, kai mes dar nebuvome Europos Sąjungoje. Jūs kalbėjote mėsos inspekciją ir kalbėjote apie rengiamą seminarą. Čia mes turime ir mėsos tikrinimų, ir mėsos inspekcijų ekspertą šioje salėje. Anksčiau e, įmonės pačios galėjo vykdyti tikrinimus įmonėse, bet e, mes norėjome parlamente užtikrinti, kad tikrinimai būtų atliekami nepriklausomai. Nes e, iš tikrųjų patys ekspertai sako, kad jeigu patikrinimai nėra nepriklausomi, tai dėl to gali kilti vairių nepri... nepageidautinų priežasčių. Pasiekmių, atsiprašau. Ačiū Linda Makevan. Toliau Julie Gerling. Dėkui, ponė pirmininkė. Aš taip pat pasirinksiu savo gimtają kalbą. Ačiū, kad atvykote. Ačiū, metė, puiku tave čia matyti. Uh, reikia pakursyti mūsų visų lūkesčius. Tad norėčiau paminėti du dalykus, kuriuos čia girdėjome, apie kuriuos kalbama dažnai. Nauji maisto produktai yra viena iš tų temų. Komisija ir dalis tarybos šio klausimo nagrinėjimą atidėjo. Aš žinau, jaučiu, kad čia atsižvelgta buvo labiau į pramonininkų interesus, kurie gal europiniai, gal netiek europiniai, tai rūpi galbūt Švedijai, Danija čia vaidina labai konstruktyvų vaidmenį dėrybose. Komisijai galbūt galėtum pasakyti, kad čia mums reikia labai konkrečių dalykų. Ir tarptų svarbių dalykų mes norėtumėm kad būtų minimas kad būtų draudžiama maistui teikti klonuotų gyvūnų palikuonis. Vieną ar dvi kartas, ne, nebeatsimenu tiksliai, ar buvo kalbama apie vieną ar apie dvi kartas. Ir galiausiai atsekamumas. Komisija mums sakė, kad atsekamumo užtikrinti šią srityje nėra sunku. Tačiau regisi informacijos per nelik kol kas nenorima teikti šiuo klausimu. Tai štai tie dalykai, kuriuos reikėtų gal sureguliuoti, teisės aktų trūksta. Nanotehnologijos vėlgi yra tas rytis, kur taisyklių aiškių nėra. Į pirmininkaujančios Danijos darbotvarkę šios klausimus būtų galima ištraukti, nes yra tie dalykai, kuriuos būtų galima tinkamai nagrinėti ir konstruktyviai dirbti. Tikimės, kad jūs Turėsite progą diskusijas surenkti šiuo klausimu. Ir dar. Neatsakiai dėl, į klausimą, kurį užtavė kolega Šliuter, dėl genetiškai modifikuotų produktų. Ir dar. Grinai Danijos reikalas. Peticijų komitete yra nagrinėjimas klausimas susiję su midijomis. Komisija pateikė savo atsakymą į šį klausimą. Tačiau žinau, kad padarėme kažką, kas draudžiama kitose šalyse. Natura 2000 teritorijos čia regis yra susijusios šito klausimu. Netinkami sprendimai gali mums kainuoti daug darbo vietų, dėl to būtų labai gaila, bet įdomu sužinoti, kas vyksta šioje srityje. Reikėtų, kad darbo nereikėtų, kad darbo vietos būtų kūriamos kenkiant gamtai. Peticijų komitetas šį klausimą turės nagrinėti. Žinome, kas vyksta, e, kaip žvejojama toje pažeidžiamoje zonoje, o žvejojama ne visai korektiškai. Turėtume skirti savo energiją toms zonoms išsaugoti. Tačiau naujasis maistas ir klonuotų gyvūnų mėsa yra tie klausimai, kuriuos pabrėžčiau labiausiai. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Ir paskutinis klausintis kolega bus pon, ponas Florence ir ponas Šliuter. Jis pusės minutę dar prašė papildomam klausimui. Ačiū, ponė ministrė. Prieš mane kalbėjo kolegos, jau uždavė daug klausimų ir aš jų nebekartosiu. Praėjusį rudenį dalyvavau taikinimo posėdėje su taryba, kur kalbėjome apie elektroninės atliekas. Vadovų aplinkosaugos. Tada, sakyčiau, baigėsi katastrofa. Ir tai dar būtų eufemizmas. Kiekvienas tiesiog turėjo savo poziciją, sutarimo rasti nepavyko ir galėčiau jūs tik paskatinti elgtis ryštingai ir siūlyti projektus šią linkme, nes jokia šalis neturi europinės vizijos. Kiekviena kalba tik apie savo nacionalinį oportunizmą ir siekia apsaugoti vienus ar kitus dalykus, galvodami tik apie savo interesus, tad taryboje skatinčiau suvaidinti svarbų vaidmenį. Ir dar klausimas, kuris man jau rūpi nuo seno. Tai yra vis didėjanti koncentracija. Nes e, pardavimo struktūros vis stambėja, tie didžiuliai priekybos centrai dyksta kaip grybai po lietaus. Vokietijoje aštuonios įmonės superkia 80 procentų visos rinkoje parduodamos keulienos. Ūkininkai parduodami e, vieną ar kitą keulę uždirba 6 eurus, nestebina tokie dalykai. Aišku, taisyklės paminamos ir viskas sudaroma slaptų sustarimų ir nelabai švarių sustarimų dėka, prieš kuriuos nieko negalime kol kas. Kaip ketinate dirbti su tomis daugia nacionalinėmis įmonėmis, jos yra baisus dalykas. Ar manote, kad yra būdų užkirsti kelią tų daugia nacionalinių įmonių, tų prekybos centrų savivaliai? Už 2,60 eurus galima nupirkti visą e, vištą, pavyzdžiui. Tačiau e, parduotuvė, jeigu jis kainuoja netiek. Tad ar galite įsivaizduoti, kad galima rasti čia kažkokius sprendimus? Akivaizdu, kad vietoje prekiauti užaugintą produkciją būtų geras dalykas. Ir čia tie kontaktai ir ryšiai nebėra tokie anonimiški. Galbūt galima būtų dar iškelti šios klausimus. Kolega Šnelhart pasakė irgi tuos dalykus, kurie man tinka visi. Tačiau dėl tų aštuonių valandų, aš turiu, kuriu, kurias jis minė, aš turiu kitų argumentų. Aš manau, kad užtektų ir mažiau. Ir ne tik Danijoje, nes Danija. Iš Danijos, jeigu tenka vežti kumpį į Ispaniją, tai tuomet teks pasitelkti lėktuvą, čarterinį skrydį. Na, diskusijos turi vykti toliau, kad dėl gyvulių pervežimo, kodėl maksimumas 8 valandos ar, ar kitoks maksimumas, dėl to dar teks diskutuoti. Ir kolega Šnelhart yra visiškai teisus. Maisto produktų galiojimo data yra tas dalykas, kurį numato įmonė, tad reikėtų galiausiai nustoti su tokiais dalykais. Jeigu mano vaikai, pavyzdžiui, mato, kad maisto produkto galiojimas baigėsi, aš nebeturiu teisės niekaip įtakoti to produkto likimo, sprendžia patys vaikai. Karl Šliuter, dar nedidelis papildomas klausimėlis. Dėl reformos. Aišku, turi būti mokama teisinga kaina. Aš turiu klausimą. Neformaliame susitikime vykusiame, kuris vyks birželio mėnesį, ar nereikėtų pakviesti visų parlamento narių ir visų aplinkos ministrų ir keliauti e, į susitikimo vietą tokiomis sąlygomis, kaip e, pervežami gyvuliai. Taigi pakvieskime visus ministrus pasivažinėti taip, kaip e, pervežami gyvuliai, kaip mums tai patiktų. Pana Šniuchar, dėkoju. Dar norėčiau pasakyti porą dalykų. Aš dirbau su hygienos reglamentu, mėsos klausimus sprendžiau taip pat ir mm, norėčiau paklausti dėl komisijos reglamento. Man labai svarbu, e, nes hygienos e, dokumentai, hygienos e, reglamentai labai didelė sėkmė susilaukdavo Europoje. Tačiau norėčiau pasakyti, kad žmogaus sveikata labai įtakoja tai, kaip mėsa yra apdorojama mėsos cechuose. Ar galima bus ką nors su šia higiena padaryti jums pirmininkaujant. Labai ačiū, sako pirmininkas, išklausėme antrą klausimų turą. Dabar, ponė ministrė, norėčiau suteikti žodį jums, kad atsakytumėte į užduotus klausimus. Dėkoju. Ačiū už tos puikius klausimus. Dėl genetiškai modifikuotų produktų. Pamiršau pirmojo rato klausimų metu. Esame sulaukę uh, pirmininko Baroso siūlymo šiuo klausimu. Aš ne, nelabai optimistiškai žvelgiu į šį klausimą, tačiau pirmininkauti Danija dės pastangas, kad tinkamai vyktų dėrybos dėl pono Baroso pasiūlymo, nes mes Suprantame, kad klausimas sudėtingas, tačiau pabandysime, kad diskusija vyktų. Ir kai dėl pirmininkaujančiosios valstybės pozicijos šiuo klausimu situacija yra tokia. Buvo užduotas klausimas apie klonuotų apie klonuotus gyvūnus ir jų atsiekamumą. Mes manome, kad taryba dabar laukia komisijos pasiūlymo. Tokia dabartinė padėtis. Mes, ponia Aukin, tikrai neignoruojame šios temos. Bet, na, tokia dabartinė padėtis. Toliau dėl midijų mes galbūt tiesiogiai turėtume šį klausimą aptarti, nes kaip pirmininkaujanti valstybė neturime ką pasakyti šią temą. Pone Makeven kalbėjo apie veterinarijoje naudojimus vaistus ir per didelį jų naudojimą. Manau, kad tai iš tikrųjų svarbus klausimas, kalbant apie atsparumą antibiotikams. Svarbu kalbėti ir apie žmonių sveikatos priežiūros sektorių ir apie veterinarijos sektorių. Čia prasme, jūs taip pat minėjote žuvininkystę ir žuvį. Ir tarybai bus teikiamas pasiūlymas dėl akvakultūros ir tvarios akvakultūros. Svarbu neišleisti iš akių tvarumo aspekto. Toliau nepriklausomas tikrinimas. Buvo kalbama apie mėsos tikrinimą. Šia prasme, Svarbu, kad būtų primtas reglamentas, pagal kurį būtų užtikrinta, kad patikrinimai būtų veiksmingi. Netiek svarbu, kad būtų tarybos išvados šio klausimu, svarbu, kad būtų vykdoma reali veiksminga kontrolė ir patikros. Elektroninės atlikos. Ponas Florence uždavė klausimą apie jas. Tai nėra mano atsakomybės sritis, bet žinau, kad yra elektroninės ir yra elektros įrangos atliekų direktyva. Na ir aš savo ruoštų pati asmeniškai, galbūt ne kaip pirmininkaujančios Danijos atstovė, pasakysiu, kad iš tikrųjų svarbu pašalinti elektroninės įrangos atitinkamas dalis, kurias galima perdirbti ir panaudoti iš naujo. Galbūt leisite dabar pasisakyti kaip e, politikiai, ne kaip uh, pirmininkaujančios valstybės atstoviai. Keletas jūsų kalbėjote apie problemas kylančias dėl cheminių medžiagų. Ir norėčiau pasakyti, kad dabar mes puikiai žinome, kad turime problemų su cheminėmis medžiagomis, kad jos daro poveikį sveikatai, žinome, kad jos daro poveikį mūsų galimybėms susilaukti vaikų. Ir iš tikrųjų mums žalinga dabartinė situacija, būtent kai nėra konkrečių mokslinių duomenų, kuriais būtų galima remtis. Tai yra viena aktualiausių mums problemų. Ir aš bijau, kad e, po 20 metų man kas nors pasakys, jūs galėjote savo laiku priimti sprendimą ir nepriemėte. Tai man atrodo, kad dabar mums svarbu turėti visą dokumentaciją, pakankamai informacijos, turėti mokslinę informaciją apie tai, kas mums kenksminga, kas užkerta kelią mums susilaukti palikuonių ir taip toliau. Na, tačiau kai kurie kiti klausimai yra sprendžiami sėkmingai. Na ir žinome mūsų karališkosios šeimos teigiamą pavyzdį, susilaukė palikuonių, taigi galbūt ne viskas taip blogai Danijoje. Ir dar buvo kalbama apie žemės ūkio politikos reformos ekologiš, ekologiškumo aspektą. Iš tikrųjų svarbus du dalykai, kalbant apie bendrą žemės ūkio politikos reformą. Pirmiausia, siekti, kad ji tausotų aplinką, kita vertus, kad ji nebūtų tokia biurokratiška administravimo prasme. Daugybė ūkininkų mūsų šalyje gauna paramą Ir jeigu mes nustatome tam tikrus reikalavimus, keliame kažkokius klausimus susijusius su tos paramos gavimu, tai mes turime užtikrinti, kad tie klausimai ir reikalavimai būtų tikslus ir taiklus ir kad būtų išvengta per didelės administracinės naštos. Tai tiek, dėkoju visiems uždėmesi ir už šią įdomią diskusiją. Dėkoju ponė ministrė, už jūsų aiškiai išdėstytą poziciją, kurią pateikėte apie savo pirmininkavimą. Jūs kalbėjote apie gyvūnų pervežimą, kalbėjote apie tai, kad egzistuoja peticija, kurią pasirašė gal milijonas gyventojų nuo Balandžio pirmos prasidės, įsigalios tiksliau taisyklės susijusios su piliečių iniciatyva. Ir čia nebus pirmas ir paskutinis dalykas. Tiesiog iniciatyvos teikėjai turės galimybę čia, Europos parlamente, dalyvauti klausimuose, dalyvaujant Europos komisijos ir parlamento atstovams ir taip pat tarybos atstovams, aš to net nebejoju. Tai yra, mes turėsime žymiai platesnį piliečių dalyvavimą, bus sudarytos tam visos galimybės ir aš manau, kad žemės ūkio politika taip pat buvo tarp paminėtų diskusijų klausimų labai svarbu, kad reforma vyktų sėkmingai, tai bus pirmoji reforma bendrosios žemės ūkio politikos po Lisabonos sutarties. Ir um, mes turime tinkamai pasinaudoti savo teisėmis, be per nedik daug biurokratijos. Ir ši politika turi tapti tvaresnė. Ir mes stengsimės, kad jums padėti, nes jūsų sėkmė bus mūsų sėkmė. Ačiū už jūsų atvirą pozicijos išdėstymą. Buvo tikrai tas jūsų pozicijos išdėstymas gaivaus vėjo gūsis. Mums to reikia. Sveikiname jūs, sveikiname pirmininkaujančią Daniją. Mačiau, kad konferencijų ir aukščiausių lygių susitikimų yra numatyta nemažai. Tad linkiu jums didžiausios sėkmės ir tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus pats vaisingiausias. Dėkoju.